przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Gerbėmiai kolegos. Pradėkime mūsų posėdį. Deja, turiu pranešti liūdną žinę. Jūs žinote, kad ETA etos smogikai nužudė prancūzų policininką. Ir žinote, kad šitos problemos nėra išspręstos Europoje, todėl ir aš asmeniškai, ir parlamento vardu noriu pareikšti nužudyto poli, prancūzijos policininko šeimai nuoširdžią ir gilę užuojautą. Ir tikiuosi, kad baudžiamojo atsakomybėn bus patraukti ir tie, kurie įvykdė šį nužudimą, ir tie, kurie suplanavo. Kitas dalykas, kad Kuboje po baltųjų našlių žygio buvo areštuota 30 žmonių. Žinote, kad baltosios našlės yra gavusios Sakarovo prizą ir situacija jų dėja yra labai sudėtinga. Taigi tokios liūdnos žinios. O dabar pereikime prie mūsų darbo atvarkės. Tai yra bendros diskusijos, ECB metinė ataskaita ir metinis pranešimas dėl eurozonos. Pranešimą parengė parlamento narys Edward Šliūna, Sichliūna Taip pat pranešimas dėl 2009 metų metinio pranešimo dėl eurozonos ir viešųjų finansų pranešimą parengė Sven Gigold. Norėčiau dabar suteikti žodį pranešėjui Edvardui Skikliūnai. Pone pirmininkė, paskutiniai dviejai metai iš tiesų Europos centriniam bankui kėlė daug narimo ir tai padarė poveikį jo kaip eurozonos sargėtui. Taigi savo pranešimą rašiau remdamasi būtent tokių išeities taškų. Šiame mano pranešime kalbama apie kilusią krizę ir jos sąlygas, atsiradusi disbalansą euro zonoje ir būsimą reikalingą reformą, bei taip pat atsakomybę. Aš tikiu, kad buvo sugebėta pasiekti tinkamos pusiausviros. Kilus šiai didžiuliai pasauliniai kriziai, ekonomikos nuopolis buvo didžiausias nuo, laiko, nuo didžiosios depresijos laikų. Daugelių valstybių narių ūkiai patyrė žalą ir turėjo sutelkti jėgas, kad atsispirtų visoms neigiamoms pasiekmėms. Todėl BVP augo labai mažai, septyniais tik tai procentais ir sumažėjo ir sumažėjo 0,7 toliau. 2010 metais ūkis turėtų aukti sparčiau, kaip ir 11-aisiais. Daugelio valstybių narių biudžeto deficitai auga ir valstybės skola didėja. Komisija dar 9 metais mane, kad vidurkis eurozonoje deficito sudarys 0,6,4 procentus, o skola išauks iki maždaug 78 procentų. Ir nebejotinai, kad prireiks ne vienerių metų, kad būtų grįžta į iki krizinį ūkio išsivystimo lygį. Aš tikiu, kad ECB pakankamai gerai reagavo į krizę. Pagrindinė ECB funkcija yra užtikrinti kainų stabilumą. Ir nors infliacija viršijo ECB nustatytas ribas, iki 4 procentų 2008 metų Liepos mėnesį, vis tik tai infliacija po truputį mažėjo. Būtent dėl infliacijos 2008 metų birželį pradėta mažinti palūkanų normą iki 0, nuo 0,9 nuo 4,25 iki 1 procento. Kitas dalykas, kad buvo imtasi ir specialiųjų priemonių, nestandartinių priemonių, reikėjo apriboti viešasias išlaidas, net buvo ribojamos ir pensijos. Kitaip būtų žlugusi bendra viešųjų finansų sistema. Aišku, galima sakyti, kad apribojimai, kurių buvo imtasi, tikrai nebuvo tokie griežti, kaip, kad sakysime, JAV arba Jungtinėje karalystėje. Kitas dalykas, kad e, nuolatiniai grinųjų pinigų srautai, kurie buvo suteikiami, padėjo išvengti tam tikroms finansinėms institucijoms e, žlugimo ir padarė mažesnę žalą tokiu būdu verslui. Daugelis bankų pasinaudojo likvidumo priemonėmis, kad sustiprintų savo pozicijas. Kita vertus, jų vadovai sugebėjo išsimokėti savo ir pakankamai didelės premijas. Norėčiau taip pat šiek tiek pakalbėti ir apie tas priemonės, kurių reikia imtis, kad būtų likviduotas dabartinis disbalansas fiskalinėje srityje ir kad būtų atkurtas pasitikėjimas eurozonoje. Tačiau, aišku, priemonės turės būti ne vienkartinės, o numatytos daugeliui metų. Pone pirmininkė, aš kaip ir anksčiau manau, kad ir diskusija mūsų parlamente, ir ECB priemonės prisideda prie konstruktyvios fiskalinės politikos, bet manau, kad parlamentas turėtų aktyviau dalyvauti, skiriant ECB vykdančiosios valdybos narius, įskaitant ir ECB būsimą valdytoją ir vadovautas ta procedūra, kuri neseniai buvo nustatyta ECB valdybos e, valdytojo pavaduotojui. Mes Europos parlamente turime užtikrinti, kad atskaitomybė bus dar labiau sustiprinta. Taip pat pasti... aišku, kad ne visos um, uh, rinkos dalis, ne visi segmentai yra reguliuojami, daug kas yra paliekama savireguliavimui, bet tas savireguliavimas rinkos ne visada gerai veikia. Todėl reikėtų galvoti apie sistemos sukūrimą ir imtasi tam žingsniu, imtasi sukurti Europos sisteminės rizikos valdybą. Pone pirmininkė, man buvo suteikta minutė. Pirmininkas, ačiū kolega. Toliau pasisakys kitas pranešėjas, tai yra Sven Gigold. Pirmininkė. Pranešimas apie eurozoną ir viešosius finansus devintaisiais metais buvo parašytas tuo metu, kai buvo iškilę labai daug iššūkių eurozonai. Tas laikotarpis e, iššūkių ir sunkumų nesibaigė dar. Ekonominė padėtis kelia susirūpinimą mūsų visų piliečiams, taip pat ir politikams. Pranešime e, pranešimui buvo pritarta e, ekonomikos pinigų komitete, ekonomikos ir pinigų komitete didelė dauguma. E, dėl rekomendacijų e, mes e, teikėme plenarniai sesijai tam tikras rekomendacijas. Pirmiausia, kalbame apie poreikį stabilizuoti ekonominę situaciją. Kita vertus, reikia pasakyti, kad krizė, kuri šiek tiek stabilizavosi, augimo tempai šiek tiek pasikoregavo, bet dabar išgyvename antrąjį krizės etapą, tai yra didžiulį, matome didžiulį valstybinį deficitą ir tai yra kaina, kurią tenka sumokėti, jeigu mes e, bandysime išeiti iš sunkumų mūsų signalas yra aiškus. Turime grįžti prie reikalavimų, kurie išdėstyti augimo ir stabilumo pakte. Negalime leisti, kad mūsų vaikai ir anūkai turėtų prisimti mūsų skolas. Pranešime taip pat aiškiai sakoma, kad stabilumo ir augimo e, pakto taisyklių nepakanka, reikia būtinų priemonių geriau koordinuoti veiksmus. Kitaip tariant, svarbu yra e, e, panaikinti netoligumus Europo, eurozonoje ir geriau koordinuoti fiskalinę politiką. Dabar svarbiausias mūsų uždavinys eurozonoje yra imtis atsakingo požiūrio į problemos sprendimą. Taip pat reikia pasakyti, kad nebegalima laikytis tam tikro parapietiško siauro mąstymo, vykdyti tik siaurą savo politiką. Komisija ir Eurogrupė turi imtis deramų priemonių, parodyti atsakomybę Mes pirmiausia turime e, dėkti veiksmingas priemonės e, veiksmų derinimui. Antras dalykas struktūrinė priklausomybė nuo išorės išteklių eurozonoje turi baigtis naftos ir gamtinių išteklių kainos e, labai kyla ir tai yra susijęs su mūsų dabar sunkia padėtimi. Reikia, ne, nereikia tikėtis, kad finansų rinkos išbris iš krizės be deramos priežiūros. Reikia priežiūros tam tikrose esminėse srityse. Ir kol kas nematėme jokių valstybių narių pasiūlymų šioje srityje. Kai išgyvename tokią krizę kaip ši reikia galvoti ne tik apie socialinę sanglaudą. Reikia nepamiršti, kad dabar mokamos didžiulės palūkanos tam, kad būtų aptarnaujama milžiniška skola. Reikia galvoti apie euroobligacijas ar tam tikras kitas priemonės valstybėse narėse. Taip pat reikia galvoti apie fiskalinės politikos korekcijas, bet tai negali pakengti perkamai galiai. Reikia, e, kad komisija parengtų tam tikrą pasiūlymą e, bendrai mm, pelno mokesčio baziai, bendrai konsoliduoti pelno mokesčio baziai. Taip pat reikia žiūrėti, kokie yra atskaitomybės reikalavimai, reikia, kad būtų e, matomi kiekvienos atskiros šalies rezultatai. Mes norėtume pasiūlymų iš komisijos čia. O platesnė prasme, žiūrėdami tai, ką daro ponas Monti ir žiūrime į bandymus suaktyvinti vidaus rinką, tai reikia galvoti, kad mokesčių srityje bendradarbiavimas turėtų žengti pirmą mokesčių konkurencijos mes mm, turime siekti glaudesnio ekonominio bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad nepaliktume skolos savo vaikams, o kad užsitikrintume eurozoną dirbančią darniai kartu. Dėkui. Sveikinu ECB pirmininką atvykusi pas mus, pona Žana Kloda Mišė. E, Trišė, žodis jam sehr geehrter herr präsident sehr geehrte damen und herren abgeordnete pirmininke ponios ir ponai gerbiami parlamento nariai ir džiaugiuosi kad vyksta šios diskusijos kad aptarinėjama 2008 metų ECB metinė ataskaita džiaugiuosi galėdamas dalyvauti šiose diskusijose Na, tos problemos, e, su kuriomis dabar susidurėme, šiek tiek galbūt atidėjo mūsų diskusijas, bet žiūrėsiu, kad dabar galime aptarti svarbius klausimus, galime padiskutuoti. Europos bank, centriniam bankui tikrai labai svarbu glaudus bendradarbiavimas su Europos parlamentu ir ne tik todėl, kad tai yra numatyta sutartyse. E, tikrai iš savo praktikos galiu pasakyti, kad mūsų bendradarbiavimas ir bendravimas yra labai naudingas. E, džiaugiuosi, kad yra parengti du pranešimai tiek e, dėl ECB metinės ataskaitos, tiek ir Sven Gigold pranešimas. Jos yra peržiūrima pinigų politika, ekonominė padėtis, Šiek tiek norėčiau pakalbėti apie pačias rezoliucijas, kaip ir apie pinigų politiką. 2009-aisiais Europos centrinis bankas, e, kaip sakė Seklūna, dirbo e, sudėtingų laikotarpių. E, tai buvo sudėtingiausias laikotarpis pažangiausioms ekonomikoms. Buvo akivaizdžiai matome, kad intensyvėja krizė ir e, prasidėjo ekonominės veiklos nuosmukis pasauliniu mastu. Maždaug iki praeitų metų balandžio ekonominė veikla e, smuko kiekvieną mėnesį. Šiuo laikotarpiu ECB e ženklas ECB įvaizdis turėjo būti saugomas, turėjom išsaugot savo patikimumą, būtent todėl turėjome priimti labai svarbius, rimtus sprendimus ir turėjome nepamiršti savo pagrindinių tikslų, tai yra išlaikyti kainų stabilumą. Turėjome imtis nestandartinių pinigų politikos priemonių, paramos priemonių ir jos pasiteisino. Jos padėjo išlaikyti pinigų rinkų funkcionavimą, prisidėjo prie finansavimo sąlygų gerinimo bei paskolų e, teikimo geresnių sąlygų. Bankas taip pat sumažino savo palūkanų normas e, namūkiams ir verslui. E, Taip pat svarbu pabrėžti, kad turime stengtis, kad situacija grįžtų į ankstesnį lygį, tai reiškia, kad turime keisti savo elgesį, tačiau taip pat turime atsižvelgti ir į bendrai rinkos dalyvių elgesį, e, turime jį analizuoti ir būtent todėl 9 metų gruodžio mėnesį mes pradėjome palaipsniui naikinti tam tikras likvidumo priemonės ir atsižvelgėme į pagerėjimą, kurį matėme finansų rinkoje. Pavyzdžiui, e, pakeitėme šiek tiek refinansavimo, ilgalaikio laikotarpio refinansavimo priemonės, taip pat e, šiek tiek peržiūrėjome ir likvidumo paramos bankininkystės sektoriui nuostatas. Valdančioji taryba mano, kad dabartinė pinigų politika yra tinkama ir kad ją reikia vykdyti ir toliau. Be abejo, reikia atsižvelgti ir į prognozuomą infliaciją. Norėčiau apibendrinti tuos dalykus, kurie yra paminėti pranešime dėl ECB metinės ataskaitos. Dėl atskaitomybės ir skaidrumo. Tikrai vertiname tai, kad vyksta nuolatinis dialogas su Europos parlamentu, kad dirbame konstruktyviai. Tai tikrai vertiname. Taigi džiaugiuosi tuo, kad Ekon komitetas nuolat išreiškia paramą ir pritarimą tam mūsų dialogui. Kaip pranešėjas pasakė, mes esam atskaitomi, mes atskaitom Europos žmonėms, taip pat ir Europos parlamentui. ECB yra vienas iš skaidriausių pasaulio centrinių bankų. Mes vadovavomės praktiką surenkti spaudos konferencijas iškart po valdybos posėdžių kiekvieną mėnesį. Ir tai, galima sakyti, yra tokia novatorišką iniciatyvą ir kol kas tos iniciatyvos kiti bankai neturi. E, taip pat mes nuolat e, spausdiname dokumentus, e, ataskaitas, pagrindžiame savo darbą, jį argumentuojame. Taip pat, kaip žinote, mes visuomet stengiamės gerinti santykius su savo partneriais, atskleisti kiek galima daugiau informacijos ir tai yra naudinga mūsų santykiams su rinkos dalyviais. Jūs taip pat klausėte, yra, kokia yra ECB nuomonė dėl klyringo rūmų įsteigimo eurozonai. Na, mums atrodo, kad tai yra labai svarbus pasiūlymas, todėl kad reikia kontroliuoti e, bendrą valiutą, jos stabilumą. Ir tad kiek kliringo rūmai tikrai būtų labai naudinga Taigi buvo priimta taip pat priemonės, kurios uh, ribojo rizikos draudimo bendrovės, kad jos ne į, nesiimtų netinkamo elgesio ir kad jų elgesys būtų reguliuojamas. Noriu taip pat pasakyti keletą dalykų ir apie EMU <clears throat> e perspektyvas. Vienas dalykas, mes žinome, kad ekonomikos atsigavimas vyks ne vienodas sparta skirtingose valstybėse narėse. Todėl išliks problemų ir išliks problemų reformuojant finansų sistemas. Finansai kaip po tokie turi vaidinti skatinanti, o ne žlugdanti vaidmenį. Būtina užtikrinti, kad taip vyktų, tačiau tam būtina toliau patobulinti finansų sistemas. Labai daug dėmesio buvo skirta bankų sektoriui, imtasi bankų reformų ir labai atidžiai stebėtas ne, banki, ne bankų institucijų, kitų finansinių institucijų vaidmuo ir veikla. Mes ėmėmės skatinamųjų priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog finansų rinkos vis dar yra valdomos ir nebus žlugimo mes e, kūrėme Europos sisteminės rizikos valdybą, jos įsteigimo reikalus dabar svarsto ir parlamentas. Tokiu būdu mes galėsime spręsti bent jau vienas problemas. Yra ir kitų problemų susijusių su viešosiomis išlaidomis, viešaisiais finansais, kaip tai tinkamai pažymėjo pranešėjai. Europos ekonomikos ir pinigų sąjungoje turi būti aiškiai pasidalyta atsakomybė. Ir kalbant apie atsakomybės pasidalymą, tai šiuo atveju galite būti tikri, kad Europos centrinis bankas savo atsakomybės dalies neatsisakys ir ketina labai atidžiai stebėti, kaip veikiama. Vadovaujantis mūsų nesenai sudarytomis prognozėmis, mes manome, kad infliacijos vidurkis sudarys 1,95 procento, o tai yra truputį daugiau negu mūsų nustatytas vidurkis reikalingas kainų stabilumui užtikrinti. Taigi ekonomikos ir pinigų sąjungos sklandus veikimas remiasi dviem dalykais - priemonėmis, kurių imamasi finansų sektoriuje ir priemonės, kurių imamasi ekonomikos sektoriuje, bandant užtikrinti konkurencingumą. Antroje išeimo iš krizės pakopoje Europos laukia kiti sprendimai, kuriuos bus būtina priimti, kad būtų užtikrintas eurozonos ir visos euro ūkio klėstėjimas, todėl reikia simtis tam tikrų monetarinių priemonių ir pakartosiu, kad mūsų visų laukia bendras darbas ir bendra ateitis. Todėl ir priemonių reikės imtis bendrų. Nes pinigų sąjunga nėra kažkokia patogi pagalbė, kuri švelnina kritimą, bet tai yra ir tam tikras įsipareigojimas. O krizė pakartosiu tikrai pati didžiausia po antro pasaulinio karo. Ir tai, ką mes sugebėjome padaryti, yra rimtas pasiekvimas. Mes labai dažnai puolame kritikuoti savo institucijas ir pareigūnus, bet tos institucijos gerai funkcionuoja ir susidarius sudėtingoms sąlygoms. Ir šios krizės metu visos procedūros, visi procesai bei institucijos funkcionavo pakankamai sklandžiai ir gerai, daug geriau negu kad jungtinėse valstijose, ypač 2008 metų rugsėjį. Turiu pasakyti, kad labai vertinu eurozonos valstybių narių įsipareigojimą pareikštą per ankstesnį Europos vadovų posėdį, kad bus imtasi reikalingų priemonių, norint užtikrinti eurozonos finansų stabilumą. Pone pirmininkė, čia parlamente aš galiu pakartoti tai, ką jau sakiau pirmadienį ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto surinktame klausime. Būtent, kad ECB ketina išlaikyti minimalias garantijas reikalingas paskoloms suteikti 3B minus ir lygiai grečiai imtis kitų priemonių iki 2011 metų ir nuo 2011 metų, kurios reikalingos ūkio atkūrimui užtikrinti. Tai mes varstysime savo valdyboje. Ir dar dėl eurozonos. Prieš dešimtmetį, aš manau, mes prieimėme istorinį sprendimą ir prasidėjo istorinis etapas užtikrinantis Europos klėstėjimą. Nebejotinai, eurozonos sukūrimas ir funkcionavimas kelia tam tikrų sunkumų ir iššūkių, bet aš manau, kad vis tik tai eurozonos funkcionavimas užkirto kelią dar gilesnės krizės susikūrimui valstybėse narėse, nes šiandieną mes galime imtis labai svarbių sprendimų, kurie prisideda prie ES ekonomikos ir pinigų sistemos klėstėjimo. Bet tam reikalinga labai griežta a, sisteminė priežiūra, kaip buvo minėta. Mes taip pat turime peržiūrėti ir atsakomybę, nepamirždami, kad visi privalo siekti vieno bendro tikslo. Ir per pastaruosius keletą mėnesių patvirtintos priemonės tik rodo, kad skaidrumo siekiama didesnio ir ateityje. Ačiū už. Ačiū Centrinio banko valdytojui. Dabar žodis komisijos nariui Oli Ren. Thank you, Mr. President. Uh, Ačiū, ponas pirmininkė, banko vadovė, gerbėmiai nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už galimybę aptarti devintųjų metų e, metinę ataskaitą apie eurozoną. Mes rengdami savo metinį pareiškimą žinojome, kad šis klausimas bus aktualus. Tačiau pastaruoju metu jo aktualumas pasidarė net per lyg didelis, bent jau mano skoniui. Norėčiau pasveikinti abu pranešėjus, ponas Kiklūną ir Kikolt, parengus puikius pranešimus. Aš gerbiu ECB nepriklausomumą ir kalbėsiu apie antrąjį Gigolt pranešimą kuris yra susijęs su dabartinėmis diskusijomis, diskusijomis apie ekonomikos veiksmų derinimą ir ekonominį valdymą eurozonoje. Mano nuomonė, e, tai, kad Ekon komitetas parėmė šį pranešimą, rodo jo aktualumą, subalansuotumą, subalansuotą požiūrį į problemas. Visiškai pritariu banko vadovai Trišė kuris sakė, kad eurozona nėra tik tai monetarinis ar techninis kažkoks susitarimas, bet ir esminis politinis projektas Europos Sąjungoje. Jį reikia ginti ir plėtoti, vadovaujantis bendrai Europos dvasia, ne tik šiandien, bet ir rytoj ir apie tai Europos vadovų taryba susitinkant šiomis dienomis kalbės. Eurozona nuo įsikūrimo buvo ekonominio stabilumo zona. Ji padėjo, apsaugojo mūsų piliečius nuo ekonomikos neramumų, tačiau nuo 8 metų pabaigos eurozona labai nukentėjo nuo pasaulinės finansų krizės. Nežiūrint ekonomikos atgaivinimo politikos ir rimtų fiskalinių paskatų, E, finansų rinkos ištie, išlieka nestabilios ir lieka daug rizikos. E, finansinis stabilumas ir ekonominis valdymas eurozonoje buvo e, bus išbandyti ir ypač įmantis veiksmų ar patvirtinant požiūrį dėl Graikijos. Dabar Graikija uh, E, siekia įvykdyti tikslus susijusius su biudžeto deficito mažinimu šiais metais. E, taip pat bus dėktos plačios e, rimtos priemonės. Graikijos vyriausybė jas patvirtino anksčiau šį mėnesį ir jos jau pradedamos įgyvendinti. Ir tai gali būti labai e, svarbus lūžio momentas Graikijos e, istorijoje, kai kalbame apie biudžeto deficitą. Tačiau yra dar daug neiškumų dėl e, finansinio stabilumo eurozonoje. Todėl komisija labai remia, ragina eurozonos narės imtis politinių sprendimų dėl mechanizmo, kuris užtikrintų eurozonos finansinį stabilumą. Šis mechanizmas galėtų būti greitai panaudotas tada, kai mums jo reikės pagal sutarties uh, nuostatas. Ir mes iš savo pusės galime jūs patikinti, kad komisija yra pasirengusi įgyvendinti Europos sistemą koordinuotai pagalbai, kuri gali būti panaudota, jeigu to reikėtų ir jeigu jos būtų paprašyta. Mes dabar glaudžiai bendradarbiaujame su visomis eurozonos valstybėmis ir Europos centriniu banku, kad toks sprendimas būtų pasiektas. E, kalbu apie Europos vadovų tarybos kontekstą. Bet ne, reikia galvoti ne tik apie krizės valdymą, reikia galvoti, kaip išvengti ateityje panašių situacijų, kad niekuomet nebepasikartotų tokie atvejai kaip Graikijos atvejais Graikijos krizė parodė, kad mums reikia e, geriau užtikrinti ekonomikos valdymą ir e, Lisabono sutartis numato atitinkamiems veiksmams teisinį pagrindą. Dabar rengiame pasiūlymus dėl 166 straipsnio e, įgyvendinimo, kalbu apie Lisabono sutartį. Komisija pateiks pasiūlymą E, glaudesniam ekonominės politikos derinimui, taip pat e, dėl šalių priežiūros. Ir bus pateikti pasiūlymai per ateinančias savaitės. 28 pastraipoje ponas Gyvolt kalba apie tai, kad trūksta ryšto e, užtikrinti glaudesniam bendradarbiavimui valstybių eurozonoje. Dėl to minimas integruotas požiūris pagristas politiniais veiksmais ir aiškiais susitarimais. Tų veiksmų reikia, kad galėtume užkirsti kelią netvariems valstybės deficitams, taip pat, kad galėtume geriau e, stebėti e, eurozonos valstybių e, biudžeto padėtį. Mums reikia griežtesnių rekomendacijų valstybėms narėms, kad jūs imtųsi korekcinių priemonių ir aš čia tikiuosi jūsų paramos. Mes galėtume geriau pasinaudoti dabar turimomis priemonėmis. Taryba gali e, skirti rekomendacijas e, valstybė nariai, kurios ekonominė politika e, gali sukelti grėsmę ekonomijos ir pinigų sąjungos funkcionavimui deramam praeitie e, gal net per nelik retai buvo šios priemonės panaudotos. Naujoji Lisabono startis numato komisijai galimybę pagal 121 straipsnį e, iš anksto perspėti atitinkamą valstybę narę ir tą padaryti tiesiogiai. Tai turima, turi būti daroma, kad būtų galima padėti valstybėms narėms e, spręsti ekonomikos problemas dar ankstyvame jų atsiradimo etape. Pirmininkė, gerbėmiai nariai. Aš e, kalbėsiu e, apie makroekonominį disbalansą baigiamajame pasisakymę, nes jau labai ilgai kalbėjau, mano laikas e, baigėsi, bet galiu pasakyti, kad pritariu pranešėjo mintims šiuo klausimu. Dar galiu pasakyti, jog finansų krize mums parodė, kad e, ekonomikos augimas nėra e, savaime aiškus dalykas Šiandien gal sunkumai jau baigėsi, ekonomikos atsigavimas tęsiasi, tačiau daug kas yra trapu, užimtumo padėtis nėra labai pagerėjusi. Ta pati galima pasakyti apie viešųjų finansų konsolidavimą. E, šis dalykas yra būtinas tvariam augimui užtikrinti. Dviejai krizės metai nepriklausomai nuo fiskalinių paskatų svarbos ekonomikos atsigavimui. E, ta krizė e, sunaikino 20 metų darbą konsoliduojant viešuosius finansus. Ir ponai ir ponios, e, tai mūsų mus lydės per ateinančius keletą metų, bet mes turime išsklaidyti debesis ir iš tikrųjų negalime elgtis taip, kaip ir anksčiau. Dabar atėjo laikas įdėkti pokyčius tam, kad užtikrintume tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Ačiū. You, Dėkoju komisarui. Dabar politinių frakcijų vardu pasisakys kalbėtojai EPP. Vardu ponia Sofija Kony. Dėkoju pirmininkė gerbiami parlamento nariai. Visų pirma, norėčiau pasveikinti ponę Gygold, poną Gygold ir padėkoti jam parengus puikų pranešimą. Dėkoju už tai, kad jis puikiai bendradarbiavo su kitų frakcijų pranešėjais. Šis pranešimas yra parlamento reakcija į komisijos metinę ataskaitą apie viešuosius finansus ir ECB ir dokumente išdėstoma puikia analizė yra pateikiama nemažai pasiūlymų ir rekomendacijų. Taip pat yra, aišku, kalbama ir apie didįjį praeitų metų įvykį, tai yra finansinė ir ekonominė krizė vienai par kitaip. Turiu pabrėžti, kad tai yra didžiausia krizė nuo antro pasaulinio karo karo laikų. Ekonominė ir pinigų sąjunga parodė mums, e, kaip galime kovoti su krize ir tai, kad turime bendrą valiutą, padėjo mums išsilaikyti krizės akivaizdoje, taip pat padėjo daugiau nei vienai valstybei išlaikyti um, stiprią politiką, stiprią ekonomiką ir labai e, džiugu, kad e, euras kaip bendra valiuta nenuvertėjo, kad mūsų pritaikytos priemonės pasirodė naudingos. E, pinigų politika, kurią taiko ECB, tai yra fondų ir finansų skirimas kitiems bankams tikrai buvo labai svarbi priemonė, nes padėjo išsilaikyti daugeliu bankų virš vandens ir nenuskesti. Tad Žmonės sako, kad Europa buvo ir sukurta krizės laikotarpiu ir ši krizė taip pat dar kartą parodo, kad taip, turime dirbti kartu, esame stiprus kartu ir turime gyvendinti numatytas priemonės, turim gerinti ekonominį Europos valdymą. Šiandien turime Europos e, ekonomikos pinigų politiką ir kaip parašyta pranešime, eurozona yra skirta tam, kad į ją būtų įtrauktos visos valstybės narės ir todėl uh, ji turi būti valdoma uh, tvirtai, aiškiai, turime užtikrinti finansinį ekonominį stebėjimą ir kontrolę. Šios klausimus mes svarstome ir čia šiame parlamente. Ir turime laikytis taip pat aišku ir stabilumo bei augimo pakto nuostatų, tai yra fiskalinio koordinavimo priemonė. Šios krizės metu pamatėme, kad labai sumažėjo pajamos, todėl viena iš skatinamųjų priemonių buvo mokesčių mažinimas tam tikrose sritise. Aišku, tai turės tiesioginės įtakos valstybių narių biudžetams. Taip pat akivaizdu, kad mes turime mažinti valstybių biudžetų skolas ir turime elgtis griežtai, taip tai gali būti sunku, tačiau tai bus naudinga visiems. Turime e, galvoti, kokias priemonės galime panaudoti. Ačiū. Dabar socialdemokratų vardu kalbės ponas Juan Gok. Pone pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Gygold pranešimas yra ypač svarbus esant dabartiniai makroekonomikos būkliai. Jo lab, kad tas pranešimas leidžia pažvelgti į iškraipimus, kurie egzistuoja euro zonoje ir numatyti bendrą strategiją, kurios pagrindų tapo atlyginimų mažinimas. Nebejotinai priemonės, kurių buvo imtasi ir dif, defliacijos priemonės uh, daro spaudimą. Mums reikalinga tinkamai išnaudoti struktūrinių fondų lėšas, tinkamai išnaudoti biudžeto lėšas. Tačiau dėja, nei vienu, nei kitų negalime pernelyg gerai pasinaudoti. Kai kalbame apie viešuosius finansus, tai nebejotinai viešieji finansai uh, E, valstybių biudžetai yra sudėtingi minusiniai. Kitas dalykas e, mažinama atlyginimai, o tai reiškia, kad mažėja vartojimas. Pastebėjome ir likvidumo krizę. Paskolos yra labai reikalingos viduriniosios klasės šeimoms, bet jas sunku, vis sunkiau gauti. Aprūpinimas būstų irgi labai nukenčia ir nekilnojamo turto krizė Junktinėje karalystėje, Prancūzijoje ir kitur tiesiog įstumė rinką į itin sudėtingą padėtį. Nemažai parlamento narių praranda realybės jausmą šiuo metu ir galvoja apie ekonomikos atsigavimą, bet krizė dar toli gražu nepraėjo. Eurogrupė centrinis bankas, kurio nuomonę išklausėme pirmadienį, per anksti ragina valstybės imtis a, krizės priemonių taikymo nutraukimo plano. Nes tik tik pasirodė pirmieji teigiami ūkio vystimosi ženklai. Tačiau jeigu pažiūrėsime į pajėgumus atsisakyti antikrizinių priemonių, tai jie dar nėra pakankami. Pažiūrėkite, Graikijos ir kitų valstybių deficitai didžiuliai. Manau, kad e, mokesčiai turėtų būti mažinami. Liberalai APP dėja nenori pasmerkti atlyginimų mažinimo politikos. Ta diskusija, kuri dabar prasidėjo, gali būti labai naudinga. Liberali politika, kurią patvirtino ir taryba, ir čia parlamente, kuri tvirtinama, tikrai turėtų būti kvestionuojama. Ačiū Alde grupės vardu. Ponas Ramonas Tremosa Balčels. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Seklūnai, kuris labai gerai pažįsta ECB, taip pat Svenui Gygoldui. Mes su pranešėjais ilgai diskutavome ir e, mums pavyko rasti kompromisus dėl daugelio e, pakeitimų. Norėčiau kalbėti apie jau eurą. Aš esu naujokas politikoje, studijavau makroekonomiką Barcelonoje. 2008 metais dėl akademinių priežasčių e, buvau Londone ir mačiau, kaip 30 procentų e, sumažėjo per keletą savaičių svaro sterlingo vertė. Mano kolegos iš jungtinės karalystės e, mato, kad svaras neatsigavo Tas pats būtų atsitikę su mūsų peseta, jeigu ji egzistuotų šiandieną. E, Parstavė keletą ekonominės krizės e, metų parodė, kad euras yra vienintelė valiuta, kuri nenuskurdino piliečių. Tai yra tarsi e, prieglopstis nuo tų audrų, kurios supurtė visuomenę, kaip pasakė Edvardas Marš tai yra euroskeptikas, kuris vos prieš metus sakė, kad e, vis tik tai euras yra sėkmės valiuta ir būsimoji pasaulinė valiuta. Bet Žinome, kad da, bendroji valiuta kenčia nuo fiskalinių krizių, bet ji yra puikia bendra e, valiuta. Rusija, Brazilija, Indija, Indija Kinija su pavydu žiūri į eurą. E, tai yra ir galimybė integruoti viduržėmio jūros ekonomikas. Aš norėčiau pasakyti, kad Kinijos e, vyriausybė neteisingai kišosi į savo valiutą ir e, nuvertinimas e, vienas yra iš pagrindinių diskusijų argumentų krizės metu. Per istoriją, istoriją mes matėme, kad po ekonominės krizės atsiranda atsigavimas ir tai vyksta eksporto pagalba. Tiesa, Vokietija turi paskatinti vartojimą, tai turi tapti varomąją jėgą Europoje ekonominiam e, ekonomikos augimui, bet mes negalime e, atsisakyti savo eksporto potencialo. Aš esu iš Katalonijos, mūsų regionas eksportuoja 28 procentus visų e, Ispanijos prekių ir e, e, eksportas sudaro apie 30 procentų BVP, taigi mes turime nepamiršti šito dalyko. Euras dabar turi gerą įvaizdį pasaulio mastu, mes turime tai išlaikyti. Pone Trišė, jūs turite paskelbti ECB diskusijų protokolus, kaip daro Japonija, Švedija ir Junktinės valstijos. Ačiū. Dėkuoju ponas Lambert žaliųjų vardu. Pone Trišė, norėčiau kalbėti prancūziškai, tačiau vis dėlto gal kalbėsiu angliškai. Norėčiau pažvelgti į ateitį. Dabar turime didžiulės, didžiulius valstybių deficitus, didžiulės skolas. Antras dalykas negalime ignoruoti, kad e, egzistuoja didžiulė socialinė neligybė. 16 procentų europiečių gyvena žemiaus kurto ribos. 40 procentų jaunų ispanų iki 25 metų yra bedarbiai. Galėčiau ir toliau pateikti jums daugiau statistikos, tačiau to nedarysiu. Taip pat susidurėme su išteklių trūkumu. Ir akivaizdžiai visa padėtis rodo, kad turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, į švietimą, į inovacijas ir taip toliau. Taigi manome, kad turime tiesiog pasirinkti kitą pavarą. Ponas Van Rumpui po vasario susitikimo ministrų sustikimo sakė, kad turime gerinti makrono, makroekonominę politiką, turime imtis papildomų priemonių. Ką tai reiškia? Tai yra susijęs su biudžeto išlaidom. Tai reiškia, kad turime stebėti vieni kitus, turime įvesti ex ante priežiūros priemonės. Graikija 4 procentus BVP skiria karo pramoniai ir e, karo sektoriui. Jie įsigyja karinius lėktuvus. Kam, kodėl tai yra daroma? Pažiūrėkite į išlaidas Jei nespręsime išlaidų klausimo, mes nieko nepasieksime. Turime pagalvoti, kaip spręsti šį klausimą, ką daryti su įplaukomis iš mokesčių. Turime uh, taip pat pagalvoti ir apie pajamas iš kapitalo. Taip pat uh, turime galvoti, kaip visi galime prisidėti prie krizės uh, ir situacijos sprendimo ir gerinimo. Turime įgyvendinti finansinių sandorių mokestį, taip pat turime įvesti anglies mokestį, turime didinti įplaukas į biudžetus. Ir negalima to daryti vien prašant valstybių narių koordinuoti savo veiksmus, turime tai daryti per koordinavimą, konkretų koordinavimą. Jei nieko nedarysime, tai paaiškės, kad mūsų vyriausybės nesugeba subalansuoti biudžetų ir atsižvelgti į socialinius poreikius. Taigi, garbimieji kolegos, manau, kad Europa atsidūrė labai svarbio sankryžoj. Ir turime rinktis arba didesnę integraciją, o ne tik koordinavimą, ar nuosmukį. Turime pasimokyti iš to, kas vyko Kopenhagoje. Ten mums ne tik nepavyko sustarti dėl klimato kaitos, bet panašu, kad Europa gali tapti nebereikalinga, jeigu mes nedirbsime kartu. Mes per daug laiko praleidžiame koordinuodami veiksmus ir per mažai imamės konkrečių veiksmų. Ačiū. Toliau, ponia Kay Swinburne, konservatorių ir reformatorių vardu. Ačiū, pana pirmininkė. Kadangi atstovauju ne eurozonos valstybei, nežinau, ar mano balsas bus pakankamai svarus šioje diskusijoje, nes gali susidaryti įspūdis, kad eurozono problemas rei, turi spręsti tos valstybės narės, kurios sudaro eurozoną. Bet iš tiesų tai yra visų bendra problema, nes mes kalbame apie bendrą ekonominę ir finansų sektoriaus krizę tai, ką mes padarėme esant pakilimui, tiesiogiai yra susiję su veiksmais nuopolio metu. Bet kita vertus, deficitas biudžeto labai yra skirtingas įvairiose valstybėse narėse. Mes stengiamės iš savo pusės riboti išlaidas ir tai, kad mes Ir tai, kad e, eurozoną sudaro skirtingos valstybės narės, nereiškia, kad jos yra absoliučiai suvienėjamos. Jungtinė karalystė turi savo nuomonę, mes taip pat e, vis daugiau išlaidavome per pakilimo metus, o dabar galvojame, iš kur pasiskolinti. Tokia kultūra nebejotinai daro žalą. Net ir praėjusią savaitę vienas iš mūsų komiteto narių sakė, kad reikia mažinti viešasias išlaidas tačiau tos priemonės, tie pinigai, kurie sudaro valstybių biudžetus, nekrenta iš dangaus. Jie yra surinkami iš mokesčių ir iš ūkinės veiklos. Vokietija puikiai tą supranto. Ir mes suprantame, kad reikia naudoti surinktas lėšas tam, kad būtų atkurtas privataus sektoriaus gyvimbigumas. Bet kas buvo padaryta? Buvo imtasi bankų gelbėjimo plano, nes privatus sektorius nebegalėjo pats to padaryti. Visos griežtos taupimo priemonės, kurios buvo priimtos dėja, te gula ant paprasto žmogaus pečių ir tų įmonių, kurios vos tik tai dar pradeda savo veiklą. O būtent naujų įmonių sukūrimą reikia skatinti, nes jomis remiasi visi, visas mūsų ūkis. Kitas dalykas, kad um, įvairios vienkartinės ekonominės priemonės tikrai neužtikrins ūkio atkūrimo. Ačiū. Toliau ponas Nikola Salvalkos. Pirmininkas atsiprašo. Toliau kalbės e, Kliūtė Jurgen. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Norėčiau pasinaudoti progą Dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į Graikiją. Manau, kad krizė Graikijoje mus gali daug ko pamokyti apie visą padėtį eurozonoje. Pirmiausia, e, Vokietijos kanclerės raginimas kad Graikija paliktų eurozoną. Mano frakcija vieningiai kairieji mano, kad šis pasiūlymas yra visiškai juokingas. Jeigu rimtai tai pasižiūrėsime, tai galime pasakyti, kad kai tik tai didelė krizė ar vidutinės, e, vidutinio gilumo krizė prasideda, mes e, išvarysime kokią nors šalį. Tai yra nesąmonė. E, dėl finansinės ekonomikos bankroto mokesčių mokėtojų pinigais daug kas padaryta, bet Graikijai nebus suteikta tokia e, pati pagalba, kaip kad bankam buvo suteikta. Dabar atrodo e, Graikija ir atrodo, kad Portugalija laukia savo eilės. E, to šalis išgyvena didžiulės problemas, bet tose šalise darbuotojų teisės yra pažeidinėjamos. Negalima paprasčiausiai paaiškinti žmonėms, kodėl viskas daroma būtent taip jie, um, kai matome, kad, pavyzdžiui, mokesčių mokėtojų pinigai skiriami bankams paremti. Tai yra e, didžiulė problema visam europiniam projektui. Graikija yra kritikuojama, bet kolegos e, turi suvokti, kad kažkas turi būti daroma ir reikia pripažinti, kad ši krizė nėra vien tik tai Graikijos ar Graikų E, kalti. Euro e, zonoje e, galios nacionalinių bankų paprasčiausiai yra perduotos Europos centriniam bankui. Eksportuotojos, šalis eksportuotojos kaip Vokietija parklubdė paprasčiausiai Graikiją. Taigi ši krizė yra ir ES ekonomikos ir konkurencijos politikos krizė. Mes raginame įdėkti taisyklės finansiniai pagalbai, kuri turėtų būti teikiama eurozonos valstybėms narėms, ES valstybėms narėms. Tai turi būti daroma per Europos centrinį banką. Mes turime pasižiūrėti į JAV federalinių rezervų sistemą ir reikia galvoti, ką daryti su įsipareigojimo nevykdymo apsikeitimo sandoriais. Elnök úr, engedelmükkel átveszem az elnök úrtól az ülés vezetését. Magyar... Dėkoju. Dabar aš perimsiu pirmininkavimą ir kalbėsiu vengrų kalba. Toliau žodis Nikolas Salafrakos. Ačiū. Šiandien yra kovo 25. Priminsiu, kad 57 metais tą pačią dieną buvo pasirašyta Romos sutartis, buvo įsteigta Europos sąjungą. Ir galima sakyti, kad šiandien mes švenčiame tam tikrą jubiliejų. Tačiau akivaizdu, kad dabar išgyvename sunkius laikus. 15 valstybių narių yra euro zonoje, tačiau jų padėtis gan sudėtinga, dideli valstybės biudžeto deficitai, dideliai įsiskolinimai. Ir tie įsiskolinimai, tas įskolinimo lygis yra tikrai problemiškai aukštas. Žinome, kad JAV padėtis taip pat gan sunki, tačiau jie imasi kitų priemonių, jie tiesiog bando spausinti daugiau pinigų. Na, o Graikija imasi tam tikrų taupimo priemonių, bet to yra nepatenkinti jos piliečiai, jos žmonės. Daugelis kitų Europos piliečių savo, kad graikai patys kalti, jie patys turi sumokėti už savo klaidas, tačiau nepamirškime, kad prie problemų krizėje prisidėjo ir kitos šalys. ES vadovai turėtų nepamiršti, kad prie problemos prisideda ir spekuliantai, kad jie taip pat sukūrė nemažai problemų. Pirmininkas prašo visų laikytis jiems skirto kalbėjimo laiko. Pone pirmininkė, taip, reikėtų laikytis kalbėjimo laiko, nes vėliau mūsų laukia balsavimas. Taip, ačiū, kalbėtojų sąrašas labai e, ilgas, praščiau visų laikytis jiems skirto laiko, ponas Martin neprisijungusių frakcijos vardu, ponas Peter Mark. Ačiū. Ponas Trišė. Sveikinu Jūs su tuo, ką padarėte per pastaruosius dešimtmečius. Milijonai žmonių sulaikė kvapą, stebi, kas vyksta. Tuo labiau, kad problemos atrodo užklupo netikėtai mes vėl kalbame apie refinansavimą ir įdomu, kaip jūs sugebėsite susidoroti su visomis problemomis susijusiamis su likvidumu. Be to yra ir infliacijos daromas spaudimas ir noriu tiesiog jos įspėti, dėl Vokietijos ir Austrijos. Mūsų šalis, už, mūsų šalis Vokietija užtikrina stabilumą, bet mes neturime kentėti už kitų padarytas nuodėmes. Taip yra žmonių solidarumas, bet nereikėtų sukrauti visko ant mūsų pečių už, blogai, už blogas administravimo priemonas. Ponas Balsdiems minutėms. Ačiū, aš EPP šešėlinis pranešėjas esu dėl E, pranešimo vieno ir labai džiaugiuosi tuo, ką matau prieš save. Norėčiau padėkoti pranešėjams už puikų bendradarbiavimą. Manau, kad dabar galime jau kalbėti apie subalansuotą komentarą metinėje ataskaitai. E, ponas Trišė ir ponas Serenas taip pat laik, yra tokios pat nuomonės. Pirmaisiais krizės metais, 2008-aisiais, ECB iškilo daug problemų ir manau, kad susidorojo jisai su jums labai gerai, elgėsi labai atsargiai bankas. E, pono Siklūnos pranešime būtent apie tai ir kalbama. E, e, centrinio banko padėtis iš tikrųjų nėra labai jau paprasta ir negali būti paprast, nebus paprasta ir ateityje. Kai kas sako, kad krize baigėsi, kiti sako, kad reikia kitų reguliavimo priemonių, kad būtų užkirstas kelias e, būsimoms ateities problemoms. Manau, kad ECB ateityje artimiausiai turėtų toliau dėkti, tvirtinti stabilumą eurozonoje. E, šis bankas tarsi didelis laivas jūroje ir turi neiškrypti iš kurso. Mm E, pone Trišė, e, palaikomas pinigų politikos dialogas ir reikia pasakyti, kad ECB nepriklausomumas ateityje turi būti užtikrintas visiškai. Reikia e, taip pat gerbti ir Europos sisteminės rizikos valdybą. E, ji labai svarbi. Jūs kaip pirmininkas ir kiti banko valdybos nariai turėtumėte e, pakankamą dėmesį skirti šiam dalykui, įsipareigoti tą daryti. E, Būsimos ECB priemonės turi būti pagrystos e, deramais kriterijais ir mes ateityje turime laikyti šių principų. Labai ačiū. Dėkuoju, ponia Balts. Toliau e, ponas Pitela dviems minutėms. Ačiū pirmininkė, ponė Trišė, komisarė. Taip akivaizdžiai susidurėme su didelim problemam, tačiau kaip jas spręsti, turime imtis griežtų priemonių, nes kitaip skolos didės, infliacija didės ir turime spręsti taip pat ir Graikijos problemą, nes kitaip tiesiog prasidės e, grandinė reakcija ir iškils tokių pat didelių problemų kitose šalise. Turime užtikrinti bendrą valdymą, visų pirma, e, finansinės priemonės, taip pat augimą turime užtikrinti, taip pat turime įvesti ir tam tikrą politiką, kuri būtų skirta uh, skubos atveju, atveju kylančiom problemom spręsti. Na, o kaipgi su valiuta? Valiuta, bendra valiuta yra gerai, nes ji padeda e, stabdyti infliaciją, tačiau taip pat turi būti ir didesnio likvidumo garantija. Tad turime pradėti didesnės investicinės programas Europoje per euroobligacijas, pavyzdžiui. Geresnis finansinis valdymas taip pat yra būtinas, dėl šio principo pritariu tam, kas sako TVF, tačiau visiems kolegom dar norėčiau labai aiškiai pasakyti Tikrai neverta ignoruoti problemų, neverta bandyti tiesiog e, sėdėti sudėjus rankas, nieko nedarant ir laukti, kad viskas praeis savaime. Taip tikrai nebus. Turime elgtis drąsiai ir turime spręsti kylančias problemas. Dėkui. Ačiū. Toliau Sharon Bowles. Pone pirmininkė, pone Trišė, gerbėmėjai kolegos. Mūsų komitete mes labai sunkiai diskutavome, dalyvaujant Euro grupės e, vicepirmininkui pirmininko kandidatui ir taip pat kandidatui į Centrinio banko pirmininko pavaduotoją. Darbas dėl pagrindinių reikalavimų dar tik prasidėjo arba neprasidėjo, įskaitant ir Eurostatą, o komisija nekantrauja sutvirtinti savo vaidmenį. Tačiau yra ir kitų dalykų, kurių reikia e, šiuo metu didesnis veiksmų derinimas fiskalinės politikos rytyje gali būti vienas iš kelių. Toks bandymas jau buvo, tačiau prisiminkime, koks kilo skandalas, kai kažkada tai uh, Airija buvo įspėta dėl fiskalino pertekliaus, dėl pernelyg didelio pertekliaus biudžete 2001 metais. Taigi, kaip matote, pliusas yra ne ką geriau už minusą. Dabar dėl disbalanso tarp valstybių narių. Aš manau, kad pirmiausiai turime galvoti, kaip atkurti konkurencingumą, nes labai dažnai tie, kurie negeba konkuruoti, stabdo bendrosios rinkos funkcionavimą ir visas reformas, įskaitant ir pensijų reformą. Nebūtinai visada reformos kūrė deficitą. Kaip ponas Seklūnas sakė, likvidumo užtikrinimas, o tą darė centrinis, Europos centrinis bankas, buvo labai gera priemonė. Tačiau krizės metu, o realios ekonomikos atkūrimo metu, tai duos visai kitokį poveikį. Ir aš drįstu sakyti, kad net kai kurie dalykai nepasiteisino, nebejotinai. Kai kuriuose veiklos sritise yra galvojama, kad tos lėšos, kurios buvo suteiktos, gali būti panaudotos ir premijų išmokėjimams. Taip pat, manyčiau, reikėtų ir naujų kapitalo pakankamumo užtikrinimo rodiklių. Ačiū. Dėkui, ponia Vauls. Toliau kalbės Mikhailas Tremopulos. Prašom dviem su pusė minutės. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau iš anksto pasakyti, kad pranešimai yra svarbus ir kad mano nuomonė galime kalbėti apie gerą kompromisą tarp skirtingų parlamento pozicijų. E, žiūrime į socialinės sanglaudos elementus, jų nebuvo kituose parlamento debatuose. Taip pat matome, kad atsispindi ES politikos pokytis. Kalbame čia apie devintuosius metus, bet dešimtaisiais pradeda vykti didžiuliai pokyčiai pirmiausia Graikijoje. Kokias galime pasimo, ko galime pasimokyti? Mums reikia ne tik pinigų sąjungos, bet ir deramos ekonominės bei politinės sąjungos. Europa turi užsitikrinti tam tikrą saugumo tinklą socialiniai sanglaudai. Galima pasakyti apie Graikiją, kad jos našumas nelabai buvo mažesnis už 27 valstybių narių vidurkį. 7 metų, 8 metų Eurostato e, duomenimis mūsų, mes buvome maždaug 90 procentų lyginant su vidurkiu e, valstybės skola padidėjo, sumažėjo Graikijoje, atsiprašau, padidėjo per pastarosius metus dėl to, kad mažėjo išorės įvažiuojamojo turizmo srautai bet sumažėjo ir e, valstybės finansavimas. Taip pat mes matėme, kad švaistomos valstybės lėšos, per nelik daug žmonių dirba viešame sektoriuje, mums reikia daug ką pakeisti, taip pat reikia užtikrinti deramą socialinę apsaugą. Turime užtikrinti, kad labiausiai nenukentėtų vargingiausi gyventojai. Turime pažiūrėti, kur leidžiame pinigus, pažiūrėkime į savo infrastruktūrą. Reikia taip pat pabandyti pradėti tikrinti savo e, įplaukas biudžeto, kurios taip pat labai nukentėjo. Reikia užtikrinti, kad tie, kurie gyvena ties skurdo riba, nenukristų žemiau jos. Dabar vyksta vadovų taryba Briuselyje, apie tai ji kaip tik ir kalbės. Kaip e, sakoma Svengigoldo pranešime, mums reikia užtikrinti, kad mes savo poziciją pakoreguotume dėl augimo ir stabilumo pakto. Ko negalime padaryti? Negalime visuomet kreiptis į Tartautinį valiutos fondą, nes jisai nėra pakankamai patikimas taip pat. Dėkoju, ponas Vandalan, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Ponas Trišė ir ponas Rėn labai teisingai padarė, kad kalbėjo apie dabartinę padėtį. Graikijų padėtis labai nes, graikų padėtis labai nestabili ir mano nuomonė atsakymo reikia ieškoti TVF. Ir būtent ši organizacija būtų tinkama, kuri galėtų padėti Graikijai išbristi iš krizės. Jeigu tai nepasiteisins, tai tuomet reikės imtis jau ir mums realių konkrečių veiksmų. Pirmininkė, pasimokykim iš dabartinės situacijos. Kai e, Graikija įstojo į eurozoną, ji ir tuomet buvo visiškai neprognozuojama. Kai ji pateikdavo statistinius duomenys, tie duomenys būdavo nepatikimi ir e, netikslus ir jau tuomet turėjome labai daug problemų ir aš nemanau, kad dabar kiti turėtų kentėti dėl to, ką prisidirbo patys graikai. E, aišku, tikrai negalima pirštų rodyti į konkrečius žmonės, negalima nieko kaltinti, tačiau ar jūs žinote, kad kai Graikija stojo į eurozoną, ji pateikė netikslius, nekonkrečius ir neteisingus statistinius duomenis? Ar jūs tai žinojote? Norėčiau išgirsti konkretų atsakymą. Ačiū. Ponas Angurakis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu palinkėti visiems kolegoms iš Graikijos geriausios sėkmės kovo 25-osios proga. Dabar gyvenimo sąlygos Graikijoje iš tiesų yra labai labai sudėtingos, blogos. Tiesa ta, kad žmonės tikrai kenčia. Viskas primena karo stovi, tik tas karas pradėtas prieš mūsų darbuotojus. Ir frontas eina per Atenus. Panašu, kad visa politika nukreipta būtent prieš darbuotojus. Nuolatos yra mažinami atlyginimai ir akivaizdu, kad krizės gneuštai vis labiau spaudžia, bet yra tie, kurie pelnosi. Bankai, pavyzdžiui, gauna pelną. Jūs sakote, kad darbuotojai turi sumokėti, bet iš tiesų ko reikia, tai reikia kovos su imperialistiniu kapitalizmu. Ačiū. Toliau ponas Blum. Pusantros minutės. Pone pirmininkė, Panašu, kad mes gyvename dviejose skirtingose pasauliuose, ypač kai kalbame apie eurozonos sėkmę. Gal truputį nusileiskime ant žemės. Nedarbas, ypač nedarbas jaunimo tarpe daugelie Europos uh, eurozonos narių yra chronina lyga ir sudaro nuo 30 iki 40 procentų. BVP vienam gyventojui tikrai yra per mažas nes pavyzdžiui e, JAV ir e, Ramiojo vandenino kai kuriuose valstybėse narėse BVP vienam gyventojui ir daug didesnis. Taigi, kaip mes matome, ES tai yra milžinas ant molio kojų, kur tos molinės kojos po truputį trupa. Ir aš manau, mes daugelį problemų turėjome išspręsti dar iki Graikijos krizės. Dabar kilo Graikijos krizė, ne už kampo yra Portugalijos krizė ir e, dabar mes kalbame apie valiutos valdymo priemonių tinkamą tinkamumą apie fiskalinės politikos koordinavimą. Bet mes apie tai kalbėjome anksčiau ir niekos nenutiko. Todėl, jeigu leisite, noriu štai ką pasakyti. Yra keletą rušių žmonės, yra tie, kurie kuria gerovę. Ir yra kiti, kurie naudojasi tos gerovės vaisiais ir tai yra politikai ir biurokratai. Taigi politikų ir biurokratų yra gerokai, gerokai per daug negu tų, kurie kūrė. Ir kol nebus sumažintos viešosios išlaidos, situacija tik blogės. Ačiū. Dėkuoju. Toliau pusantros minutės kalbės Vadim Tudor. Kalbėtos nesijungia mikrofono. Dėkuoju. Mafija yra tikroji krizės priežastis. Pateiksiu Jums pavyzdžių savo šalies Rumunijos ir prašau tikėkite manimi, aš esu rašytojas, istorikas, atsakingas uh, už uh, vieno žurnalo laikraščio leidybą. Ir galiu pasakyti, kad nuo 10-ojo dešimtmečio maždaug 6 tūkstančiai bendrovių uh, veikia ir mes susigražinome apie 7 milijardus e, investicijų. Negalite kalbėti apie rinkos ekonomiką. E, mes turime kalbėti apie džiunglių ekonomiką. Panašiai vyksta ir Balkanuose. E, vietos mafija bendrauja su užsienio šalise veikiančia mafija ir sukuria tam tikrus tinklus. E, Balkanai visuomet buvo kaip parako statinė ir aš nežinau, kaip bus dabar su Graikija, ar neišplis mūsų, neišplis mūsų krizė. Mes dešimtame amžiuje eksportavome revoliuciją, bet dabar galime eksportuoti krizę, bankrotą. Turime galvoti daugiau apie korupciją, apie tuos, kurie yra korumpuoti. Uh, parlamento padėtis yra tragiška, jeigu negalėsime sustabdyti to, kas vyksta mūsų šalyse, tai visa ES taps kortų nameliu. Ir tai dabar išgyvename esminį lūžio momentą, mums reikia labai rimtų sprendimų kovojant su mafija. Dėkoju, ponas Langin, dvi minutės. Ačiū. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Trišė už pastarosius šešis metus ir nuveiktą jo darbą. Taip pat dėkoju ir pranešėjams už tai, kad parengė tokius pranešimus, kuriam daugumą buvo pritarta. Komisarė Rėn, aš suprantu, kad jūsų laukia tikrai didžiulis darbas, sunkios užduotis ir tikiuosi, kad komisijai pakaks drąsos pateikti pasiūlymą keisti stabilumo ir augimo paktą. Na, to turbūt nepadarys finansų ministrai, jie ir praeitįje nieko panašaus nėra nuveikę, tačiau kažko imtis reikia. Mums nereikia finansų ministrų valdymo, mums reikia automatinės sistemos, automatinės reakcijos tuo met, kai atsiranda problemų. ECB vadovybė ir komisija turi automatiškai dirbti kartu ir priimti tinkamus sprendimus. Na, o dabar sureaguosiu tai, ką ponas Trišė sakė apie eurozoną. Džiaugiuosi, kad jūs sakote, jog mums reikia pasaulinio konkurencingumo. Taip, negali viena e, euro šalis konkuruoti su kita, turime konkuruoti su JAF ir su Azija. Antras dalykas. Europos Sąjungos e, apskaita yra subalansuota ir tai yra gerai, nes mes turime reikiamas taisyklės. Kitas dalykas. Istorijai dar nėra tokių pavyzdžių, kai šalis be eksporto kurtų augančią ekonomiką. Tai neįmanoma, reikia eksportuoti. Vokietija šią prasme yra pavyzdys daugeliu kitų šalių, tačiau vien Vokietijos nepakanka. Patys turime irgi imtis veiksmų, turime konsoliduoti biudžetus. negalima bausti tų, kurie sunkiai dirba ir apdovanoti tuos, kurie visiškai nieko nedaro. Tokia politika yra neteisinga, todėl raginu komisiją elgtis drąsiai, imtis veiksmų ir dar kartą dėkoju ECB. Ačiū. Toliau pona Podimata, socialdemokratų frakcijos vardu. Dvi minutės. Noriu pasveikinti pranešėjus, kurie puikiai padirbėjo esant gana sudėtingom sąlygom. Šiuo metu prasideda labai svarbus Europos vadovų tarybos pasitarimas. Reikia spręsti, ką daryti su Graikija. Reikalingas europinis mechanizmas, kuris sunkiu metu taptų apsaugų ekonomikos ir apskritai Europos apsaugos sistema. Graikija įklimpo į gilias skolas, bet yra įvairių skolų. Yra mūsų bendrų skolų. Taip, mes kalbame pirmiausia apie eurozoną, bet yra daug dalykų, kurių reikia imtis, kad būtų pašalintas atotrukis tarp įvairių eurozonos valstybių narių ekonomikos įsivyšimo lygio jeigu mes kalbame apie stabilumą ir tvarumą. Faktiškai mes esame spekuliantų aukos. Štai kas nutiko su Graikija ir ką tik tai buvo sumažintas Portugalijos kredito reitingas. Laukia savo eilės Ispanija. Galų gale mes neįsivaizduojame, kas bus toliau. Spekuliantų atakos rodo, kad reikia imtis veiksmingų priemonių ir būtina pereiti prie naujo valdymo modelio. Reikalinga labiau darinti mūsų veiksmus ekonomikos srityje. Taip, mes turime laikytis E, stabilumo ir augimo pakto taisyklių, bet mes turime galvoti, kaip užtikrinti pažangą ateityje. O tai reiškia, kad mums reikia papildomų kriterijų, kurie leis pasiekti numatytų tikslų ir labiau derinti veiksmus. Toliau Ole Šmit. Labai ačiū pirmininkė. Komisarė, pirmininkė Trišė. Manau, kad euras išlaikė egzaminą pastarų dešimties metų. Dabar matome sumaištį, tačiau esu tikras, kad ėmėmės pirmo e, esminio žingsnio link europinio sprendimo e, su Europos pinigų fondu. Ponas Trišė teisingai pasakė, jeigu padarysime blogai, tai pasiekmes gali būti liūdnos. ECB e, pasirodė esantis tvirtovė. Jis išliko tvirtas, nežiūrint finansinių raganų. Jis buvo tarsi inkaras Europoje. Ir neurozonos narėms taip pat. Euras užtikrino stabilumą ir padėjo uh, sukurti milijonus naujų darbo vietų. Tai yra labai svarbu krizės laikotarpiu. Graikija negali kaltinti euro nėra, nieko nereiškia, kokia tavo valiuta. Jeigu tu turi daug skolų ir didelį deficitą, visuomet susidursi su problema. Mes matėme spekulaciją, devalvaciją, e, valiutų konkurenciją. Švedijoje aš e, esu buvęs finansų komiteto nariu, tai išmanau šiek tiek tuos dalykus. Biudžeto deficitą reikia kaip galima labiau mažinti. Mums taip pat reikia griežtesnės priežiūros ir geresnio ekonominės politikos derinimo Europoje. Finansinių priemonių derinimas e, turi toks iš tikrųjų ir būti, kaip kad pavadinimas sako E, jeigu pasižiūrėsime dešimtojo dešimtmečio Švediją, pamatysime, kad e, ji labai kentėjo nuo spekuliantų. Buvo labai gerai, kad galėjome pritaikyti savo priemonės. Žinojome, kad to būtinai reikėjo ir galėjome e, taikyti tokias griežtas priemonės, kokių tik reikėjo, taigi kitos šalis gali pasiekti mūsų pavyzdžių. Dabar ponas Černieskis vienai minutiai. Pone pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai norėčiau vengti karingo tono, kurio pasižymėjo kolega kalbėjęs iki manęs. Aš atstovauju tai politiniai frakcijai šiame parlamente, kuri, politiniai jėgai, kuri yra stipri jėga už Europos zono, eurozonos ribų. Ir mano dėl to požiūris skirsis nuo to, kurį jau girdėjome. Galima būtų labai paprastai apibendrinti, ką sakė ponas Trišė skaičiumi 26. Tie 26 tai yra parlamento nariai, kurie sėdėjo šioje salėje ir klausėsi pono Trišė. Ką tai reiškia? Ar mes jau taip viską žinome, ar tikimės apvaizdos malonės? Ponas Trišė sakė, kad eurozona yra savaime vertybė ir taip pat e, minėjo krizę Graikijoje, bet aš išvelgiu šių teiginių tarpusavio prieštaravimą, nes iš tiesų Graikija faktiškai įžengė į eurozoną per anksti ir ateityje to reikėtų vengti. Ačiū dabar ponas Huntis. Dėkui. Aš sutinku su tais, kurie savo, kad krizė nesibaigė. Daugelį šalių padėtis nėra labai bloga, kai kurioje net e, ji pagerėjo. Bet jeigu žiūrėsime į skolą, tai pasirodys, kad krizė dar pagilėjo. Pone Trišė, jūs atrodo nematote, kad krizė tebesitęsi. Jūs galvojate, kad kiekvienas gali pats savaime išspręsti savo problemas girdime senas melodijas, kad reikia suveršti diržus, kad reikia daugiau drausmės ir manau, kad e, Europos Sąjungoje yra skirtingos, e, skirtinga padėtis, e, skirtingi Graikijos problemų atspalviai. Reikia E, pasižiūrėti, kad ir kitose šalise yra didžiulis valstybės deficitas. Taigi pradėkime žiūrėti į stabilumo ir augimo fa, e, paktą. Jeigu e, jis ir toliau bus taip griežtai taikomas, tai dar pagilės regioniai skirtumai ir problemos. Toliau kalbės ponas Belderis vieną minutę jam. Skiriu. Ačiū, ponia pirmininkė. Padėtis Graikijoje ir euro zonoje apskritai yra labai sudėtinga ir pagalba Graikiai turi teikti Tartautinis valiutos fondas, kuris yra pasakęs, jog gali suteikti tokią pagalbą. Europos pinigų fondas gali būti sukurtas, tačiau išvelgiu politinių sunkumų tokio fondo kūrimo kelyje. Bet tai nereiškia, kad mes negalime padėti, bet pirmiausia, Graikija turėtų kreiptis į TVF. Kitas dalykas, mes turime elgtis žmoniškai. Stabilumo ir augimo paktas privalo būti įgyvendinamas ir jo taisyklių reikia laikytis daug griežčiau negu iki šiol. Eurostatas turėtų atlikti tiksles patikras ir tikrinant valstybių narių biudžetą. Ačiū toliau ponas Šegedai. Labai ačiū. Kolegos, pranešimuose yra daug trūkumų, kadangi atsakymai nepateikti. Europoje matome finansų krizę, bet negalime e, išbristi iš jos, jeigu patys nepasikeisime. Būkime atviri. Krizę sukėlė ne darbuotojai, bet bankai, e, tarptautinės kredito įstaigos jos eksploatavo viską iki galo. Ir Europos visuomenė, įskaitant Vengriją, kur e, tarptautinė bendrovė nori kurtis, suteikiamos sąlygos, e, suteikiama žemė, daroma daug nuolaidų. Ir žmonės negali burtis į profsąjungas. Tai reiškia, kad Europoje pamatėme, jog darbininkų krizė susidarę. Jeigu mąstysime apie krizės sprendimą, tai bankai ir bendrovės dabar turi mums padėti. Dėkuoju. Dabar toliau Garcija Margajo. Jo nėra. Tokiu atveju kalbės e, ponas Sančias Presėdo. Dviems minutėms prašom. Pirmininkė, ši krizė yra giliausia per dešimtmečius. E, ji prasidėjo nuo antrarūšių paskolų JAV, Lehman Brothers bankrutavo, paskui išgyvenome antrąją etapą, kai BVP mūsų krito 4 procentais 9 metais, tūkstančiai darbuotojų neteko darbo, valstybės skola taip pat didžiulė, daugelie šalių sudaro didelę BVP dalį. Mums už tai reikia neįlinių priemonių, norint atstatyti e, kreditą e, tikmę. E, reikia daugiau negu atsigavimo. Mūsų infliacija per didelė. Ir mums reikia neįlinių priemonių ir reikia galvoti, kaip tos priemonės mums galėtų padėti. Turime pasižiūrėti į krizę ir į finansinį turtą, pažiūrėkime į skolos lygį, kad galėtume uh, E, užtikrinti realią vertę kainas visoje ekonomikoje, kad, su, kad galėtume sustiprinti viešuosius finansus, turime protingai dirbti kartu, skatinti investicijas, kurios leistų mums atgaivinti ekonomiką, sukuriant e, naujas darbo vietas. Galime čia elgtis e, naujoviškai, parodyti kitokį, kitonišką požiūrį. E, galvoti, kas e, geriausia mums ir Europa gali čia labai daug ką padaryti. Bet turime bendradarbiauti tarpusavyje ir su tarptautinė bendruomenė. Turime e, su stiprinti derimą viduje, užtikrinti e, mokėjimų balansą, eurozonos padėti sustiprinti. Pasižiūrėkime į Graikiją. Reikia aiškių priemonių, kadangi kitaip Europoje išplis neaiškumas. E, mes dar taip pat turime galvoti, kad euras nėra tik tai valiuta, tai yra tarsi mūsų likimas bendras, mes su juo esame susiję. E, Graikija yra Europos civilizacijos lopšys, taigi galbūt šią kalbą pavadinimas atspindi geriausiai. E, ačiū dabar Galageris vienai minutiai. Dėkoju. Ekonomikos krizė turėjo labai neigiamos įtakos valstybių narių ekonomikai. Deja, jauni žmonės labiausiai nukentėjo nuo krizės daugelio valstybių narių, narių finansai viešiai labai susilpnėjo per krizę. Kad galėtume spręsti problemas, Airijos vyriausybė 8-9 e, metais ėmėsi labai ryštingų priemonių. Ir mūsų skola buvo beveik 40 procentų BVP, bet buvo siekta ją sumažinti 11 metais iki iki 11,8 procentų BVP. Reikia, kad Airija būtų pripažįstama tarptautinėse rinkose pastarųjų metų e, Airijos skolinimosi sąlygos taip pat e, buvo stabilizuotos. Europos centrinio banko vadovas pripažino ir gyrė Airijos vyriausybės veiksmus. Airija žengė priekyje kitų šalių daugeliu atveju e, dėkdama fiskalinio prisitaikymo sąlygas. Mes turime taip pat dar daug ką padaryti, kad užtikrintume viešųjų finansų tvarumą. Ponas pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti, kad Airija tebėra gera vieta verslui ir mes išlaikysime 12,5 procentų e, deficitą, kaip kad reikalaujama. Toliau mes jau šiek tiek vėluojame ponas Ziobro. Pone pirmininkė. Eurozonos krize rodo, su kokiais pavojais galime susidurti ateityje, kai vykdome ekonominius projektus nepagristus tinkamai atlikta analizė ir įvertinimu, ypač kai integracija apima įvairiausios valstybės narės, o tai reiškia pasižymi įvairių sąlygų e, skirtumais. Euro projektas iš vienos pusės tapo ne tiek ekonominiu, kiek politiniu projektu, kuris buvo skirtas europiniai integracijai spartinti. O sparta, kaip žinia, yra tas dalykas, už kurį dabar mokesčių mokėtojams gali tekti sumokėti didžiulę kainą. Problema yra ne tik tai struktūrinės reformos, kurių buvo imtasi nepasirengus, bet ir stoka finansų finansinės drausmės tvarkingo finansų tvarkymo. Ačiū. Toliau. Viena minutė ponai Verčiat. Gerbimieji kolegos mane labai nustebino pateikti pranešimai, o tai, ką išgirdau šiandien ryte, tik sustiprino blogą įspūdį. Mes kalbame apie biudžeto ribojimus, stabilumą, ir kitus kriterijus. Bet nepamirškite, mes kalbame apie 27 valstybės narės. Kai kalbame apie ekonomikos valdymą, taip yra bendri kriterijai. Bet yra kitas dalykas, kad vis tik tai sąjunga pirmiausia yra politinė, bet ji remiasi ekonominėmis sąlygomis ir ekonominiais kriterijais. Dar vienas dalykas tai yra vyg, spekulacijų vykdymas tą mes matome Graikijos atveju. Mes bandome palyginti situaciją su JAV, su federalinio banko priemonėmis, mes bandome siūlyti, kad būtų daugiau investuojama į vyriausybių obligacijas ir taip toliau. Bet rezultatas vienas - mokesčių mokėtojai už viską sumoka. Darbininkai, pensininkai ir kiti tampa finansinių spekulacijų aukomis. Taip neturi būti. Mes, kai kalbame apie Europą, mes turime nepamiršti, kad tai yra socialinė Europa ir kad nėra čia kažkurios mažumos. Ačiū toliau ponas Paška. Vieną minutę. Pranešimas, kurį parengė Sven Gigold e, analizuoja 2009 metų padėtį, bet nuo to laiko ekonomikos vystimosi sparta ES ir eurozonoje sulėtėjo, ypač atskiruose šalise. Kita vertus, mes visi suprantame, kokia skirtinga yra padėtis kiekvienoje valstybėje narėje, todėl ir atitinkamai priemonių tikriausiai reikia imtis skirtingų. Nepaisant ES pastangų derinti įvairias priemonės, laikyti solidarumo principo, mes taip pat matome, kad kai kurios valstybės narės elgesi netinkamai ir jų veiksmai pasmerkia pačią valstybę narę žlugimui. Mes žinome, kad ekonomikos, kiekvien, ekonomikos vystimosi sąlygos kiekvienoje valstybėje narėje yra skirtingos. Todėl artimiausioje perspektyvoje mes turime pirmiausia galvoti apie viešųjų finansų konsolidavimą. Bet Be šio uždavinio mes turime siekti tolesnio restruktūrizavimo, nes puikiai suprantame, kad tik gamintojai suteikia lėšų visiems kitiems. Pone Geri, ponas Geri. Pone Geri, dėkoju. 2008-aisiais atsaba turėjo spręsti daug problemų Rugsėjo 15 dieną 2008 metais ekonominė krize persikėlė į Europą, tad reikės spręsti daug problemų, buvo daug neiškumų dėl pasitikėjimo trūkumo, nebebuvo skolinama, nebuvo skaidrus sandoriai. ECB labai gerai sureagavo į krizę, sparčiai sureagavo, tačiau Deja, ne, ne, ne visai tinkamai padėtis buvo įvertinta ir buvo pamirštos tos šalis, kurios nėra Eurogrupės narės. Kai kurios šalis jautėsi diskriminuojamos. Buvo pamiršta ta dvasia, kuri įrašyta ir ES sutartyse. Taigi ECB ne visai tinkamai atliko savo darbą. Ji nesutikė likvidumo be garantijų ne eurozonos narims. Švedijos ir Danijos Nacionaliniai bankai gavo išteklius be garantijų, tačiau Lenkijos ir Vengrijos banka, iš, iš tų bankų buvo pareikalauta garantijų. Tad šis ECB žingsnis aiškiai rodo, kad rinkos buvo destabilizuotos ir nukentėjusios šalys atsidūrė dar prastesnėje padėtyje. Dabar yra kuriama Europos sisteminės rizikos valdyba ir tai yra vienas iš gerų sprendimų ir tikiuosi, kad jis padės užtikrinti, kad ateityje nebebus tokio diskriminavimo, kokį aš ką tik paminėjau. Dar šiek tiek apie tą valdybą. E, man atrodo, kad e, tikrai ji bus ypatingai svarbi ir ECB vaidmuo bus itin didelis, juk e, pirmininkas tos valdybos bus ECB atstovas ir turime užtikrinti, kad Eurogrupės e, šalis ir ne Eurogrupės šalis turėtų vienodas balsavimo teisės toje valdyboje. Priešingų atveju tikrai negalėsime kovoti su diskriminacija ir netgi gali atsitikti taip, kad diskriminavimas taps standartinė praktika iškilus kriziai. Turime užtikrinti, kad būtų įgyvendinama ta dvasia, kuri numatyta sutartyse. Dėkoju, ponas. Ponas Kutas. Ačiū. ECB metinėje ataskaitoje paminėta, kokias neįprastas priemonės ECB turėjo pritaikyti krizės akivaizdoje. Ir tikrai, na, gerai, kad buvo teikiama pagalba dėl likvidumo nacionaliniam centriniam bankam. Nepamirškime, kad ne eurozonos narės taip pat labai nukentėjo nuo krizės. Ir centrinio banko veiksmai e, turi būti aiškus, jis turi parodyti, kad nori padėti ir tom šalim. Valstybės e, deficitai, jaunimo nedarbo lygis, kitos problemos yra bendros beveik visom šalim, beveik visos šalis patiria tas pačias problemas. Taip pat galima sakyti, kad ši krizė sukėlė ir tapatybės krizę. Žmonės tiesiog praranda savo tapatybę, nes nori tik išgyventi, stengiasi tik išgyventi. Ir Todėl akivaizdu, kad stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas tampa lik ir automatizmu tam tikru. Man atrodo, turėtumėm daugiau dėmesio skirti valstybės finansų ilgalaikiam gyvybingumui ir tvarumui. Turime ieškoti būdų, kaip užkirsti kelią busimum krizėm, e, e, veikti sukurti perspėjimo sistemas, tarptautinės daugia šalės perspėjimo sistemas. Ir tikrai labai gerai, kad uh, yra planuojama kurti tą sistemingą rizikos vertinimo valdybą ir e, tai reiškia, kad gausime iš anksto perspėjimus apie galimą tokią riziką ir galėsime užbėgti už akių tam tikrom problemom. Taip pat e, turime e, sukurti abipusės pagalbos mechanizmus, kuriais galėtumėm prireikus pasinaudoti. Taip pat turime daugiau dėmesio skirti bendram ekonominiam valdymui, taip pat fiskaliniai atsakomybė ir užtikrinti didesnį biudžeto stebėjimą ir kontrolę. Ačiū, ponas Zylė, vieną minutį. Dėkoju. E, komisarė, pirmininkė. Ponas Salmonė, buvęs e, E, finansų srities komisaras e, pasakojo mums Strasbūre apie tai, kad e, daug kas gali pasikeisti kitais metais. Man atrodo, Islandija, Eurozona rodo, kokie pokėčiai vyksta. Islandija galbūt yra viena Eurozonos valstybė, kuri laikosi Maastrichto kriterijų, bet ar ji įstos į Eurozoną? Ir kokį dabar mes signalą siunčiame kitoms šalims, tokioms kaip Latvija. Mano šaliai vykdoma TVF programa. Mūsų valiuta susijęta su eurų, dėl to atsirado daug problemų neda, dėl nedarbo. Kodėl mes bandome išlaikyti tokius aukštus reikalavimus nuo to kenčia Europos valstybės? E, ponas Kazė. E, praeitieji metai buvo, aštuntieji metai buvo labai sudėtingi metai pasaulio ir Europos ekonomikai. E, Krize tik pagilėjo, atsirado daug neiškumo, nes nežinia, kiek, pavyzdžiui, ekonomikos ekonomikai prireiks atsigauti. Ir kilo klausimas, kokias priemonės pasitelkti, kad užtikrintume augimą ir atsigavimą. ECB taip pat iškilo daug iššūkių. Aš, nuo aštuntųjų metų ECB bendradarbiavo ir su kitais centriniais bankais, kad derintų veiksmus, e, padedant bankams, taip pat užtikrinant trumpalaikį likvidumą. E, šis ECB požiūris pasirodė projekte esas nepaprastai sėkmingas. Aš čia turiu paremti savo kolegą, kuris prie prie išvados, jog ECB veikla buvo e, gera. Aštuntieji metai buvo esminės svarbos metai ir ECB sugebėjo atremti iššūkius. Taip pat e, sutinku su pranešėjais, kurie sakė, kad nebuvo perduoti perduoti, perduos sumažintos palūkanos iš bankų į realiąją ekonomiką ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį e, į tai. E, grįždamas prie pranešimo, sakau, kad tai yra labai subalansuotas, e, puikus darbas. Ačiū. Toliau kalbės ponia Beres, dvi minutės. Pone pirmininkė, Deja, Klodas Junkeris nedalyvauja mūsų posėdėje. Paprastai jisai dalyvauja, bet deja šiuo atveju ne. Apgalėstauju dėl jo nebuvimo, dėl to, kad parengti labai geri pranešimai, nes abiem atvejais ir ponos Hichma ir, Gwen, ir Sven Gigold atveju gilinamasi į pagrindinės priežastis. Taip, dialogas yra būtinas fiskalinėje srityje, bet reikia galvoti ir apie bankų sektorių bei jo valdymą. Sven Gigold pranešime kalbama apie tos dalykus, kurie jau priklauso jūsų, ponia komisijos nariai, kompetencijai, nebūtinai vien tik tai Centrinio banko kompetencijai. Labai svarbus dalykas yra tai, kad nebūtų sužlugdytas mūsų socialinis modelis. Komisijos narys Almūnėje yra apžvelgęs pastaro dešimtmečio rezultatus ir žiūrėjo, kaip. E, klostėsi įvykiai per tą laiką eurozonoje. Ir akivaizdu, jo apžvalga rodo, kad skirtumai tarp eurozonos narių ryškėjo. Panašu, kad stabilumo ir augimo paktas tinkamai neįvertino tų skirtumų atsiradimą. Ir aš manau, mums reikia imtis svarbių priemonių. Pirmiausia, kai mes kalbame apie SPA ir jo taisyklės, tai jos nėra savaiminis tikslas. Nereikia pamiršti ir tų galių, kurias turi kiekviena valstybė narė. Ir kiekviena valstybė narė pirmiausiai turi riboti savo finansų apetitą. Bendradarbiavimas gali duoti naudos tik tada, jeigu imamasi ir papildomų priemonių. Kitai bendradarbiavimas netaps panacėja nuo visų lygų. Taigi reikalinga imtis rimto fiskalinio valdymo. Strategijoje 2020 apie tai iš vis nekalbama. O man atrodo, reikia galvoti apie tolesnę fiskalinę bazę ir jos, ben, ir jos kūrimą Europos Sąjungoje. Toliau, pona Eseich. Ačiū, pone pirmininkė finansinės krizės poveikis viešiesiams finansams kiekvienos valstybės narės tai tapo tikrų galvos skausmų daugeliui vyriausybių. Deja, dėl krizės reikėjo sumažinti socialiniams poreikiams skiriamas lėšas. Ir dabar reikia galvoti, kaip vidutinės trukmės perspektyvoje būtų įmanoma atstatyti buvusias pozicijas. Kartais neįmanoma taikyti visų nustatytų sąlygų ir tenka susitaikyti su viešųjų finansų, su biudžeto deficitu. Pagrindinė problema nebejotinai yra ta ekonomikos politika, kurią vykdome. Todėl turime pabandyti taikyti priemonės, kurios padėtų stabilizuoti ir pagerinti padėtį darbo rinkoje politikams tą padaryti nėra labai lengva, nes be e, darbo rinkos atkūrimo priemonių reikia galvoti ir apie kitas priemonas. Tačiau kuo labiau kelsime mokesčius, tuo daugiau gali kilti rūpešio. Reikia svarbiausiai, apie ką reikia galvoti, kad būtų sutvarkyta bendra mokestinė bazė nes nebejotinai būtent mokesčiai daro tiesioginį poveikį sprendimams, kuriuos priimame pensijų, pavyzdžiui, srityje. Kai kalbame apie nedarbą, ar tad reikia galvoti apie struktūrinės priemonas nedarbui likviduoti. Taip pat turime artimiausių metų spręsti viešųjų finansų patikimumo užtikrinimą problemą. Norėčiau paklausti, ar komisija ketina imtis ekonominių sprendimų derinimo tokių krizės laikotarpių ir kaip komisija planuoja kontroliuoti valstybės narės, nes tam, kad būtų įmanoma kontrolė, reikalinga labai griežtos biudžeto vykdymo politikos. Ačiū, toliau ponas Ludviksonas. Pone pirmininkė, aš norėčiau apsistoti ties trimis pranešimuose išryškint tais klausimais. Pirmiausia, viešieji finansai. Apie juos mes kalbame, bet nekalbame apie taupimo pajamas. Todėl reikia galvoti, kaip galima užtikrinti ekonominį augimą ir spręsti nedarbo problemas. Daugelie šalių reikia mažinti viešasias išlaidas. Kita vertus, tuo pačiu metu svarbu užtikrinti, kad būtų gaunamos uh, įplaukos, kad būtų surenkami pinigai, nes tai galės užtikrinti augimą. Siklūna pranešime kalbama, kad reikalingas didesnis skaidrumas. Taip, nebejotinai. Atvirumas ir skaidrumas yra tie du dalykai, kurie suteikia gerą galimybę užkirsti kelią rizikingams sandoriams finansų rinkoje. Bet nereikia pamiršti ir kitų priežiūros uh, sistemos pusių. O šiuo atveju, manyčiau, būtent Europos centrinis bankas turi suvaidinti pagrindinį vaidmenį, visų pirma, užtikrindamas didesnį savo darbo skaidrumą. Turiu pasakyti, kad privaloma uh, e, ECB valdybos protokolus skelbti viešai to tai yra absoliučiai būtina ir skaidrumas turi tapti pamatiniu, kertiniu ES funkcionavimo principu. Turiu pasakyti, kad rekomendacijos labai gerai parinktos ir jas turi vykdyti ypač tos valstybės narės, kurios susiduria su didžiausiomis problemomis. Pranešime viskas aiškiai pasakyta, būtent, kad reikalinga formuoti labai aiškę politiką visose sritise, įskaitant ir aplinkosaugos srityje. Taip, mes turime labiau į ekologiją orientuotą ekonomiką kurti, bet tos priemonės, tokios ekonomikos kūrimo priemonės turi dėrėti su ekologinėmis priemonėmis, kurių imamės kitome sritise, pavyzdžiui, transporto srityje. Pana Šengel. Ačiū. Tikrai atsidūrėm sudėtingoj situacijoje, tačiau kalbant apie eurą, sudėtingiausias laikotarpis jau turbūt praeitįje, bet 2009-ieji yra tas laikotarpis, kai yra išbandomas mūsų solidarumas, nes prarandamos santaupos, valiuta vertė, tad ką daryti? Reikia geresnio valdymo, saistančių privalomų taisyklių, griežtesnių taisyklių, tačiau vis tiek negalime paneigti, kad egzistuoja ir nacionalinės tam tikros pagundos, nacionaliniai interesai, vis dėlto turime užtikrinti solidarumą. Dabar kenčia graikai ir turbūt nuo panašių problemų greit nukenties ir kitos šalis. Tad šiame kontekste noriu pabrėžti solidarumą ir su tuo solidarumu reikia derinti ir tam tikras privalomasias griežtas kontrolės priemonės, nes priešingų atveju nuo krizės nukenties ne tik tai Graikija, bet ir visa eurozona ir euros kaip valiuta. Mes turime rodyti solidarumą ir sistemos tvirtumą, griežtumą. Turime sukurti euro obligacijų rinką. Tokiu būdu galėsime išvengti didesnių problemų dėl skolų. Man atrodo, kad įvairios tarptautinės finansinės institucijos taip pat turi žinoti, kad mes turime Europos politiką ir kad ji yra tinkamai atstovaujama. Ji turi būti pristatyta ir G20 kontekste ir reikia, kad kitos valstybės, Europos valstybės, kiek galima greičiau įstotų į eurozoną. Eurozonos išplėtimas keitimas negali vykti pats savaime, tam reikia papildomų priemonių, reikia koordinuoti biudžetus, reikia derinti ir koordinuoti ekonominę bei viskalinę kelių šalių politiką. Ačiū. Dėkoju, ponas Sekierski, dvi minutės. Krizė yra tokia lyga, kuri, na, nuo kurios galima ne tik tai pasveikti, išgyti, bet ir sustiprinti savo imunitetą. Kita vertus, gali kilti ir tam tikrų komplikacijų, gali būti padaroma negryžtama žala kūnui ir organizmui. Tad reikėtų prisiminti, kaip iš vis prasidėjo ta krizė. E, Lygos labai dažnai e, kyla dėl aplaidumo arba jas sukelia išoriniai tam tikri veiksniai. Krizė taip pat buvo sukelta neveiksnumo ir tam tikrų išorės rinkos mechanizmų, juk pati rinka negali atsiriboti nuo tam tikrų spekuliavimo mechanizmų, nuo spekulacijų, ji negali pati savęs stebėti arba kontroliuoti, ypač neįprastomis situacijomis. Na, iki šiol rinką stebėdavo nacionalinės valstybinės institucijos, tačiau nepamirškime, kad pasikeitė kontekstas, dabar gyvename globalizuotame pasaulyje, globalizuotame kontekste, tad reikėtų kitokios kontrolės ir kitokios priežiūros. E, Europinės stebėsenos kontrolės institucijos tuo metu, kai prasidėjo krize, neegzistavo. Ir rinka vadovaujasi laukiniais dėsniais, yra siekiama pelno bet kokią kainą. Ir iš esmės e, krize prasidėjo ir nuo maisto kainų krizės, ir nuo energetikos krizės ir taip toliau. Ir dabartinė susikloščiusi situacija gali būti priskiriama stabilizavimo taisyklių nevykdymui ir nesilaikymui. Ir komisija beje taip pat netinkamai nuveikė savo darbą, nes kai kuriam šalim buvo leidžiama daryti bet ką, kitomgi neleidžiama nieko. Ir daugelis šalių tiesiog elgėsi taip, kaip norėjo. Nepamirškime integracijos, nepamirškime bendrijos principų, turime dirbti visi kartu metu negalime paminti tam tikrų principų, turime grįžti prie pirminių vertybių, turime atsiprašyti savo piliečių ir turime taisyti padėtį, turime imtis tokių veiksmų, kurie skaudžiausiai neatsilieptų tiem, kas ir taip labiausiai kenčia. Pabaigai dar noriu pasakyti, kad ES solidarumas reiškia, kad turime padėti tom šalim, kurios labiausiai nukenčia e, Otmaras Karas, pirmininkė gerbėmiai nariai, pona ir ponios, ponė Trišė. Norėčiau nuoširdžiausiai padėkoti ne tik už e, praeitų metų, bet visą darbą jums. Jūs esate labai patyręs, geras specialistas, logiškai veikiate, atsakingai, net ir šiais sudėtingais laikais. Pone Ren, jūsų veiksmai ir pasisakymai labai padrasinantis ir manau jūs turėtumėte ryštingai e, eiti toliau tuo keliu, kurio pradėjote žengti. E, reikia galvoti apie sėkmingą inkarą net ir krizės laikais. Stabilumo ir augimo e, paktas mums turi padėti spręsti problemas Graikijoje ir kitose šalyse. Praeitą savaitę Graikijos ministras pirmininkas parlamente uh, pasakė, kad euras yra sprendimo dalis. Mes e, turime e, galvoti apie tikslus, kurių galime pasiekti, kai norime dėkti reformas. Žmonės, kurie labiausiai nukentėjo, turi jaustis, kad euras juos saugo, nekritikuokime jo. Jeigu pažiūrėsime į tai, ką laikraščiai sako apie Graikiją, tai pamatysime, kad kai kurie tarybos nariai pasirodo nepasidavę e, populizmui savo šalių viduje ir bando rasti bendrus europietiškus sprendimus. E, kalbama ne apie subsidijas, bet apie paramą reformoms, taupimo planams komisija ir ponas Trišė gali suteikti šią pagalbą, bet reikia aiškiai kalbėti apie tai, kas gali būti padaryta ir kada. Reikia pasakyti, kad turime pinigų sąjungą, bet e, nežinau kaip dėl ekonominės sąjungos. Ekonominė sąjunga mums reikalinga, kad užtikrintume politinius ryšius tarp valstybių narių. Dėl to turime derinti biudžeto politiką, e, derinti mokesčių politiką, švietimo, mokymo, ekonominę, socialinę politiką taip pat. Būtent tai turi daryti valstybės narės ir mes laukiame atitinkamų įsipareigojimų. Tai turi taip pat būti daroma ir euro labui. Dėkuoju. Toliau, ponė e, Ježlovietska Danuta. Ačiū pirmininkė. Pona ir ponės. Praėję metai eurozonai buvo labai audringi, prasidėjo nuo Slovakijos stojimo į šią zoną, bet baigėsi dėlėmis ekonominėmis Graikijos problemomis. Mes išgyvename didžiausią ekonomikos krizę nuo antrojo pasaulinio karo ir klausimas yra, kaip spręsime problemas kokios reikia ES ekonomikos politikos ir mes dabar kalbame apie tai. Norėčiau dabar atkreipti jūsų dėmesį į vieną iš aspektų. Graikijos problemos ir dabartinės diskusijos apie pagalbą Graikijai rodo, kad pasidalymai senojo Europoje tebe egzistuoja. Praeitą penktadienį Jose Manuel Baroso uh, e, sakė, kad galbūt reikėjo uh, galvoti, reikia galvoti apie specialų eurozonos mechanizmą šalims išgyven, eurozonos narėms išgyvenančiams sunkumus. Bet kalbama apie eurozonos narės tik tai, o kalbėdamas aš norėčiau paremti ir e, komisarą Levandovskį, Lenkijos finansų ministrą taip pat ir e, priminti jų kreipimas, jų raginimus kad visos valstybės narės, įskaitant tas, kurios nepriklauso eurozonoje, galėtų dalyvauti pagalbos mechanizme. Lenkija yra viena iš neurozonos valstybių, kuri greitai įsives bendrąją valiutą. Ir šiandieną mes jau norėtume būti atsakingi už uh, eurozonos ateitį. Taigi neišskirkime naujųjų valstybių narių, neatskirkime jų nuo šių svarbių diskusijų. Kalbame apie dviejų greičių Europą, taigi nepadalinkime Europos į eurozonos ir neurozonos e, Europą. Taip pat norėčiau paremti visus e, rezoliucijos elementus, kurie ragina komisiją, ECB ir Eurogrupės narės paremti eurozonos plėtimo procesą. Jis turėtų vykti pagal dabartinius kriterijus. ECB e, vadovui taip pat reikia padėkoti už jo gerą darbą, ypač šiais sunkiais Europai metais. Ačiū. Ačiū. Pone Jesulevska, gerbėmėjai kolegos, dabar laisvas pasisakymas. Spontaniškas pasisakymas. Ponas Ajoms Mišė. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ECB valdytojui, pranešėjams ir komisijai už atliktą darbą, kuris padarytas labai gerai, pranešimai tikrai atidžiai ir kruopšiai renkti. Gana problemiška tai, kad kyla nedarbo lygis. Mano šalies krize pasigailėjo Šiuo metu nedarbo lygis sudaro 13 procentų. 2009 metų sausio pirmą dieną Slovakija prisijungė prie eurozonos ir tas faktas davė teigiamų rezultatų. Dauguma Slovakijos gyventojų palankiai vertina buvimą eurozonoje. Taigi labai svarbu, kad eurozona išlaikytų prestižą būtų užtikrintas jos stabilumas. Europos parlamentas turi kartu su komisija dirbti ir su centriniu banku, kad nepatirtume visi pralaimėjimo. Sprendimus, aišku, reikia priimti labai aukštų lygių dėl strateginių dalykų. Dėl strateginių dalykų reikia susitarti ir tą turi padaryti taryba. Ačiū. Ponas Balčytis. Gerbiamas komisarė, išėjimas iš sudėtingos ekonominės ir finansinės krizės nebuvo toks efektyvus, kaip buvo galima tikėtis. prasidėjus krizei valstybių narių paramos bankams programos nebuvo suderintos su bendrai europos lygmeniu nustatytomis sąlygomis o papildomomis lėšomis skirtoms iš ecb pasinaudojo kai kurie bankai padengti savo nuostolius. taip pat nebuvo suderinta ir parama ekonominei veiklai ypač smulkiom ir vidutinėm įmonėm šių veiksmų pasekmės yra akivaizdžios laiku negaudamos paskolų iš bankų masiškai užsidaro smulkios ir vidutinės įmonės. įveikti sunkumus lengviau buvo euro zonos šalims kurioms europos centrinis bankas užtikrino likvidžių lėšų tiekimą. jeigu tikime europos solidarumu jei veikiame vienoje atviroje rinkoje vienodomis konkurencinėmis sąlygomis ir visų tikslas yra kuo greičiau išeiti iš šios sudėtingos situacijos E, manau kad europos centrinis bankas turėjo ir turi užtikrinti likvidžių lėšų tiekimą ir ne euro zonos valstybėms narėms kurias ši krizė palietė itin skaudžiai. Ačiū. Köszönöm. Balszik. Következő hozzászóló egy percben. Andrew Brons úr. Ačiū. Ponas Brons. Ačiū pirmininkė. Pranešėjas ponas Sekliūnas sako, kad ECB bando išplėsti likvidumą, tačiau likvidumo bankai neperdavė savo klientams. Tai tiesa tiek už eurozonos ribų, tiek jos viduje. Mano partija džiaugiasi tuo, kad Junktinė karalystė nėra eurozonos narė, todėl kad mes galime spręsti savo poreikius, savo problemas, o ne 27 kitų valstybių problemas. Vis dėlto turėti savo valiutą yra tik tai dalis problemos sprendimo. Kitas dalykas yra privačios įmonės, komerciniai bankai, jie taip pat gali prisidėti prie problemų sprendimo. Kreditų uh, kūrimas, pinigų kūrimas negali būti privačių įmonių rankose, nes reikia kontroliuoti, prižiūrėti tuos procesus. Jei norime didinti įplaukas, turime ieškoti kitų būdų, turime gerinti sąlygas, turime mažinti palūkanų normas ir taip toliau. Negalime visko patikėti privatiem bankam. Dėkoju. Petriui Luham. Ačiū, pirmininkė. Krizės metu matėme labai daug problemų susijusių su valiutų keitimo kursais. Ir jei lyginsime tuos sviravimus su euro padėtimi, pamatysime, kuo euras yra pranašesnis. Jis gauna likvidumo garantijas iš Europos centrinio banko ir todėl e, euro kursas bent jau eurozonoje išliko stabilus. Už eurozonos ribų yra tam tikrų valiutų, kurios susidūrė su didelėm problemom, Tad akivaizdu, kad bendra valiuta pasiteisina ir tai yra puikiai pamoka ateičiai. Ir raginčiau ECB e ir kitas atinkamas institucijas pagalvoti apie tai, ar neverta praplėsti eurozonos, nes tai būtų naudinga visiems. Pone Kaldenbach, dėkuoju. Labai Jums ačiū už tą pranešimo dalį, kurioje jūs perspėjate mus, kad pernelyg griežti atlyginimų mažnymai nesukels ekonomikos atsigavimo. Ačiū Jums už tai. Ekonomikos augimas ir konkurencingumas Europoje dabar yra pavojuje. Mes turime sudaryti sąlygą savo piliečiams gyventi ir dirbti. Dėl to yra būtina atitinkamai veikti, mums reikia socialinių ir ekonominių minčių. Turime skatinti investicijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, kitaip neužsitikrinsime stabilumo ar konkurencingumo pasaulinėje arenoje. Nedarykime tam kliūčių jeigu nesielgsime teisingai, jeigu neinvestuosime į žmonės, tai neužtikrinsime tvarios e, Europos ateityje ir to nereikia pamiršti. Dėkuoju. Ponas Boce. Labai ačiū. Aš neprašiau žodžio, ponas. E, seki norėjau. E, e, kita kalbėtoja, pirmininkė, labai ačiū. Dabartinė finansų krizė rodo, kad mums reikia deramai kontroliuoti savo biudžetą. Globalizacija reiškia, kad eurozona turi vaidinti svarbu vaidmenį fiskalinėje politikoje, bet to negalime e, daryti paprastų eilinių pliečių sąskaitą. Raginu mums elgtis atsakingai ir atsargiai. Taigi, e, spontaniškų pasisakymų procedūra baigėsi. Dabar Žanas Klodas Trišė, atsaba pirmininkas. Merci beaucoup, monsieur le président. De me donner la parole. Je dois dire que. Ačiū pirmininkė. Na, šiandien esu čia, parlamente, ir ne pirmas tai mano apsilankimas. Ir išgirdau labai daug analizės, informacijos, faktų, rekomendacijų, tikrai gausu patarimų ir taip pat e, labai džiugu buvo išskirti, išgirsti įvairiausias, net ir besiskiriančias nuomonės. Jei leisite, pabandysiu na, apibendrinti šias diskusijas ir jas sureaguoti. Tikrai viskas, kas buvo pasakyta, buvo svarbu ir ECB atkreips į tai dėmesį. Tikrai reikia reaguoti į dabar kylančius iššūkius ir ačiū kolegoms, kurie gyrė ECB už tai, kad mes sureagavome, tinkamai sureagavome į situaciją net ir tokio sudėtingoj aplinkoj. Tikrai galiu pažadėti, kad tiek aš, tiek visi mano kolegos šiom išskirtiniam aplinkybėms tenksimės kiek galėdami, kad keistumėm padėtį, kad spręstumėm problemas. Priminsiu, kad ši krizė turbūt yra pati giliausia ir sudėtingiausia nuo antro pasaulinio karo laikų. Daugelis jūsų jau minėjote, kad e, daugelis iššūkių kyla ir kitiems centriniams bankams, kitiems Europos bankams, kitiems pasaulio bankams. Taip, tačiau ECB tenka didžiulė atsakomybė. Pritariu tiem, kas sakė, e, jog negalim tikėti, kad sunkus laikai jau praeitįje. Ne. Krizė dar nesibaigė. Negalime to ignoruoti, turime išlikti budrūs. Taip pat įsiklausiau į tai, kas buvo sakyta apie ekonomikos augimą, apie užimtumą, darbo vietų kūrimą. Taip, tai labai svarbus elementas. Noriu priminti, kad svarbu užtikrinti ilgalaikį ir vidutinės perspektyvos stabilumą ir būtent per tą stabilumą mes prisidama prie tvaraus ekonomikos augimo ir prie darbo vietų kūrimo. Tačiau pagrindiniai žodžiai yra struktūrinės reformos. Dar kartą kartoju, struktūrinės reformos būtent jų reikia, nes tik jos padės sustiprinti Europos ekonomiką. Trečias dalykas, ką iš jūsų išgirdau ir kam ECB pritarė, aišku, nežinau, ar komisija pritarė, bet bent jau mes pritarėme, yra dėl 27 ES valstybių narių valdymas ir 16 eurozonos valstybių narių valdymas. Taip, tai yra labai atsakingas procesas ir um, ar kalbam apie 16 ar apie 27 valstybės visuomet svarbu yra priežiūra, kontrolė, e, analizacija situacijos ir turime išlikti ištikimi stabilumo ir augimo paktui ir, kaip jau sakiau, pinigų ir ekonomikos politikos stebėsena, kontrolė yra ypatingai svarbi, taip pat svarbios yra struktūrinės reformos, jų gyvendinimas, jų kontrolė Taip pat nepamirškime, kad reikia atsižvelgti ir į ekonomikos konkurencingumo evoliuciją ir tai ypatingai svarbu euro zonoje. Nenorėčiau dabar leistis į detalės ir kalbėti apie Graikiją ir su ją susijusius klausimus. Aš jau tikrai nekartą turėjau progą apie tai pakalbėti, taip pat ir Ekon komitete. Dabar pasakysiu tik tiek. Graikija ir turi pavyzdį, į kurį gali lygiuotis, tai yra Airija. Airijai buvo kilę didžiulių problemų, jas paminėjo ir vienas iš parlamento narių. Ir Airija labai rimtai sureagavo į padėtį, įvedė ex ante priemonės, elgėsi itin ryštingai, itin profesionaliai, pademonstravo puikius pajėgumus ir sugebėjimus ir, kaip jau sakiau, yra puikus pavyzdys Graikijai. ECB Kaip ECB vertina Graikijos siūlomas naujas priemonės? Mūsų nuomonė, tos priemonės yra tikrai puikiai, puikios, įtikinančios ir jomis galima tikėti. Kalbant apie ilgalaikę padėtį, ilgalaikę perspektyvą euro zonoje. Per ateinančius 10 ar 20 metų sieksime kainų stabilumo pagal tą apibrėžti, kuri yra sutarta, dėl kurios yra sutarta ES. Mums galite pasitikėti, mes jau įrodėme, kad galime savo tikslų pasiekti ir taip ir padarysime. Tai rodo ir skaičiai, statistika. Turiu pabrėžti tai. Kiekvienas eurozonos narys žino, kad vidutinis infliacijos lygis turi būti mažiau nei 2 procentai arba 2 procentai ir to sieksime vidutinio laikotarpio perspektyvoje arba ilgalaikėje perspektyvoje. Ir kokiagi nauda priklausyti eurozonai? tą naudą žino tie, kas ją jau priklauso. Ir jie žino, kad priklausimas tai eurozonai yra naudingas, nes yra suteikiamos tam tikros garantijos. Na, mes e, laikome savo įsipareigojimų, tačiau akivaizdu, kad ir Eurozonos narės turi laikyti savo įsipareigojimų. Pabandysiu apibendrinti e, na, savo pasisakymą ir dar pasakysiu kelius žodžius apie skaidrumą, pirmininkė. Jau nekartą esu apie tai kalbėjęs ir tai minėjo ir, kit, ir šiandien parlamento nariai. Mes esame pats skaidriausias bankas Apie tai kalbėjau ir savo įžanginėme pasisakymę. Ir, kaip sakiau, mes organizuojam ir spaudos konferencijas, iškart po valdybos posėdžių, leidžiame įvairius dokumentus apie savo veiklą, tačiau turiu pabrėžti, kad mes neįvardiname tose dokumentuose konkrečių pavardžių tų valdybos narių, kurie, na, kurie balsuoja prieš, kurie balsuoja už ir taip toliau. Todėl, kad mes nesame atskirų asmenų grupė, mes esame kolegija, esame valdyba. Ir būtent valdybos tas bendras sprendimas yra tai, kas yra svarbu. Ir dar kartą pabrėšiu, kad situacija nėra įprasta, negalime ignoruoti padėties ir turime labai atidžiai stebėti finansinės rinkas ir turime užtikrinti, kad neprasidėtų vėl iš naujo tokia krizė, su kurios pasiekmėmis vis dar kovojame. Dėl, dar paskutinė pastaba dėl Lenkijos ir Vengrijos. Buvo sakyta, kad su šioms šalim buvo elgtasi ne taip, kaip reikėjo, kad ECB neteisingai elgėsi. Na, man atrodo, kad reikėtų vis dėlto e, vykti į šių dviejų šalių E, centrinius bankus, galbūt vienas iš mano kolegų tai padarys, ir surinkti visą informaciją ten. Ir tuomet galėsime jum parodyti, kad mes tikrai darėme tai, kas nuo mūsų priklauso, kad bandytumėm spręsti situaciją. Ačiū. Banko valdytojai, toliau komisijos narys Oliu Ren. Gerbiamasis ponia pirmininkė, garbus parlamento nariai noriu Jums visiems padėkoti už rimtas ir labai turiningas diskusijas. Įdėmiai klausiausi pasisakymų ir turiu pasakyti, kad girdžiu aiškiai išsakytą paramą tam, kad būtų imtasi ekonominio ES valdymo priemonių, ne tik eurozonoje. Nebejotinai, kad jūsų diskusija pasitarnaus tolesniem rimtom diskusijoms Europos vadovų taryboje, kuri vyks šiandien ir rytoj. Ekonomikos valdymas nėra vien tik tai ekonomikos reikalų komitetas. Aš savo ruoštų labai greitai imsios priemonių. Yra įmanomos dvi veikimo linijos. Pirmiausia, ir svarbiausia, nustatyti patikimą ir griežtą biudžeto vykdymo ir fiskalinės politikos priežiūros mechanizmą. Tam bus naudojamasi įvairiom rekomendacijom, bus pateikiamos rekomendacijos, kai tik to reikės ir bus teikiami valstybėms narėms įspėjimai. Kita priemonių grupė bus skirta efektyvesnai prevencijai ir griežtesnai priežiūrai makroekonomikos lygių, kad būtų užtikrinta, jog nebus tokių didžiulių skirtumų viduje eurozonos tarp valstybių narių ir tarp valstybių narių, kurios yra eurozonoje ir už jos pakolkas ribų. Visą tai yra būtina norint užkirsti kelią tolesniam disbalansui. Kaip jau sakiau, savaime akivaizdus dalykas yra, kad svarbiausia dabar didelio deficito šalise imtis tinkamų priemonių, kad tas deficitas ne tik, kad nedidėtų, bet mažėtų. Taip pat akivaizdu, kad niekas neturėtų daryti žalingo poveikio toms valstybėms narėms, kurių užsienio prekybos balansas teigiamas. Ir kad nebūtų vidaus konkurencijos. Kita vertus, konkurencingumo stiprinimas eksporto srityje turi būti derinamas su paklausa vidaus rinkoje. Ir aš manau, komisija čia galėtų veikti geriau, kad skirtumai mažėtų, o stipriosios pusės taptų mūsų privalumais. Gerbėmėjai parlamento nariai, tą galiu pasakyti dabar apie eurozoną ir apie ES apskritai. Ačiū komisijos nariui. Dabar pranešiai turi galimybę dar kartą pasakyti. Ponas Edvardas Schisma. Tris minutės. Ponas Kiklūna, pranešėjas. Pirmiausia, keletas dalykų. Aš norėčiau padėkoti Europos Centriniam bankui už bendradarbiavimą ir norą atsakyti į mano klausimus. Antra, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendrą darbą, už pakeitimų derinimą, e, kurie pagerino pranešimą. Mes pamatėme, kad e, krize yra iššūkis Tačiau įtampa eurozonoje nėra nauja. Mes jau žinome daugą apie šią ir kitas įtampas. Mes nesame optimali valiutų zona. Tačiau todėl turime siekti naujovių. Turime uh, laikytis protingų ekonomikos principų ir dėkti atitinkamą politiką. Aišku, mes turime e, galvoti apie Europos socialinės sanglaudos principus. Kai kurie stebėtojai sako, kad ECB negali padėti Graikijai, kadangi e, neturi teisės pagal 103 e, Europos Sąjungos sutarties straipsnį. Bet uh, E, kitas dalykas yra suteikti laikinąją finansinę pagalbą. Mes turime keliamą, keletą dabar galimybių. Kai kurios gali būti dėktos per trumpalaikį laikotarpį, kai kurios per vidutinės trukmės laikotarpį. Kaip kolegos prieš mane kalbėję sakė ir mes kaip europiečiai turime pirmiausia galvoti apie eurą. Mes norime, kad jam pasisektų. Ir parlamentas, komisija, taryba, Europos centrinis bankas, mes visi turėtume uh, ieškoti sėkmingo išeimo, sėkmingų žingsnių. Mes turime atstatyti pasitikėjimą e, finansų įstaigomis, turime taikyti priemonės, kurios užtikrins didesnį skaidrumą, geresnį rizikos valdymą ir atitinkamas taisyklės. Turime užtikrinti kad tokio masto krize nebepasikartotų. Ačiū, ponas pirmininkė. Toliau, iš tikrųjų paskutinės diskusijose, ponas Gygold, trims minutėms. Prašom kitų laikytis tvarkos. Po šios diskusijos norėčiau atkreipti dėmesį į tris dalykus. Pirma, man regės, išklausus įvairias parlamento, parlamento narių nuomonės, akivaizdu, kad mes skirtingai suprantame, ką daryti su atsiradusiu disbalansu. Ir dėl to norėčiau atskirai, ponė Trišė ir ponė Ren, atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad nebegalima toliau užmerkti akių arba vaidinti kad negirdite. Mes turime iš principo susitarti. Ir išlaidos turi būti proporcingos infliacijos tikslams ir našumo rodikliams. Kita vertus, yra keletas valstybių narių, kurios naudojasi mokesčių politika ir atlyginimų nustatymo politika, nekreipdamos dėmesį į nustatytus svertinius rodiklius. Mes nepritarėme tokiai padėčiai ir negalime su ją taikstytis, nes tokiu atveju ir toliau kils grėsmė euro zonai. Todėl negalime nematyti ir negirdėti, kas vyksta. Kai kalbame apie Graikiją ir taip jau giriamą stabilumo programą, noriu pasakyti, kad išvelgiu rimtą problemą ir pasiremsiu savo praėjusios savaitės apsilankimų Graikijoje. Dauguma Graikijos žmonių mano, kad per pastaruosius du dešimtmečius tam tikra grupė žmonių itin praturtėjo nederamomis sąlygomis. Taip, Negalime, galime girti Airiją, bet negalime lyginti Airijos su Graikija, nes Graikijos žmonės mano, kad jie dabar turi kentėti už tai, dėl ko jie nėra kalti. Todėl, ponia Ren, jūs turėtumėte labiau spausti Graikijos vyriausybę, kad ji imtųsi priemonių, jog būtų sumokėta už krizę iš tų lėšų, kurios buvo įgytos neteisėtai ir dėl ekonomikos priežasčių mes taip pat turime užtikrinti stabilizavimo programos socialinio teisingumo aspektą, o tai nėra padaryta iki šiol. Ačiū. Diskusiją šiuo klausimu baigėme. Perėsime prie balsavimo. Señorías, ocupen sus asientos. Ponios ir ponai parlamentarai, kviečiu visus susėsti, kad galėtume pradėti balsuoti. Ponas Golniš prašo galimybės pasisakyti. Prašom, ponė Golniš, tris minutės. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, kovo 19 dieną buvo paskelbtas teismo sprendimas, Europos bendrijų teisingumo teismas tuo paskelbė, kad mūsų parlamento dauguma pažeidė e, charakteringą teisės taisyklę, nes buvo atsisakyta ginti mano parlamento imunitetą, remiantis dešimtųjų tarptautinio protokolo straipsnių, kaip to prašė mano kolegos užsieniečiai. Luka Romanjoli konkrečiai dalyvavo tai deputato grupiai. Prašymas buvo pareikštas, aš patyriau politinės, politinės ir teisinį, politinį, profesinį teisinį persekiojimą už nusikaltimą, kabutė.